Right, uh, welcome Sveiki visi. Dabar mūsų laukia keitimasis nuomonės su komisaru. Dėl to, kad jis turėjo kitų reikalų šiek tiek meloja, iš karto pradedame uh, apskaitimą nuomonėmis ir iš karto suteikiu komisarui žodį trumpai pradėti šią diskusiją. Visą tai yra struktūrinio dialogo tarp parlamento ir komisijos dalis. Ir komisaras Barnie pristatys pasiūlymus, kurios komisija ketina patvirtinti vidaus rinkos ir finansinių paslaugų srityje per ateinančius kelius mėnesius. Ačiū. Merci, madame la présidente. Ačiū pirmininkė. Labadiena visiems ir visoms čia esančiams salėje. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad šiek tiek vėluoju. Šiandien ryte vyko kolegialus posėdis. Dirbome su Karelu Gukto pasiūlymu dėl e, abipusiškumo principo pasaulinėse rinkose. Būtent todėl šiek tiek vėluoju prie jūsų prisijungti. Kaip ir daugelis jūsų, praėjusią savaitę buvau Strasbūrė. Na ir per tą klausimų valandą e, dėl konkurencingumo, kurioje dalyvavau. E, nemažai iš jūsų kolegų kėlė klausimų apie infrastruktūras vidaus rinkoje. Kaip dėrėtų užtikrinti e, tinkamus pagrindus Europos ekonomikai Aš e, turiu, įsivaizduojate tiksliau tą platformos bazės pagrindos, pagrindo idėją. Mes turime tą pagrindą e, kantriai kurti e, vienai ekonomikos daliai, tai yra finansams. Finansams reikalingas sveikas, tvirtas, rimtas pagrindas, nedėrėtų čia ant smėlio, e, ant kažkokio nestabilaus pagrindo visko statyti, kaip kad e, visai neseniai buvo kalbėda, kal, kalbama apie dereguliavimą ir autoreguliavimą, kai matome, tai nepasiteisino. E, mes jau porą metų bandome tvirtą pagrindą skaidrumo principus įdėkti, e, atsakingumo, moralės netgi principus prisiminti. Visa tai buvo pranykę jau kokiu 15-20 metų. Tai dabar finansinės paslaugos turi pasitarnauti realiai ekonomikai. Dabartinėje situacijoje piliečiai nerimauja, daug laukia, iš mūsų didelių lūkesčiai yra, būtent todėl turime tinkamai nudirbti šį darbą, kaip kad to pageidavo didysis dvidešimtukas. Reglamentavimo, skaidrumo bei valdymo darbas turi būti atliktas paraleliai vienu metu visoje Europoje bei e, ir kitose pasaulio regionuose. Būtent todėl aš daug laiko praleidžiu Vašingtone, Pekine ir štai visai neseniai lankiausi Tokijoje. Be jokios abejonės tai yra tik tai vienas iš skyrių to, ką turime padaryti. Tai pirmasis žangiznis skyrius. Mes turime sukurti tvirtą pagrindą priežiūrai bei e, reguliavimui finansų. Tačiau kita reglamentavimo, labiau tyriamoji, labiau aktyvi, labiau dinamiška forma turi būti numatyta. Būtent tam mes turime skirti daugia, didžiausią dalį savo e, energijos. Šešėlinė bankininkystė, ekonomikos finansavimas, vartotojai, potencialios e, bankų sistemos reformos yra tie svarbiausi dalykai kurie mums turėtų rūpėti. Salėje sėdi ne vien tik tai parlamentarai, yra ir e, kitų čia dalyvių, štai pavyzdžiui, žurnalistai. Tikriausiai visi e, suprantate, kokio masto ir kiek darbo buvo padaryta ne tik tai taryboje, bet ir didžiajame dvidešimtuke. E, be jokios abejonės prie to smarkiai prisidėjo parlamentas. Štai pavyzdžiui, dėl e, credit default swap, e, dėl kredito nevykdymo apsikeitimo sandorių ir kiti tekstai buvo sutvirtinti, tik tai patobulinti e, parla, parlamentarų dėka. Dėl išvestinių projėgų, dėl išvestinių produktų taip pat Werner Langen smarkiai prisidėjo prie šio darbo ir norėčiau padėkoti už glaudų bendradarbiavimą. Dėl šių dviejų tekstų daug ką pastebime, lygiai taip pat turėtume tą patį padaryti ir dėl MIFID BCRD direktyvų. Ortmar Karas šiuo metu aktyviai dirba šią linkme. Aš norėčiau pasakyti, kad ta single rule book turėtų būti išsaugota. Kai kurios šalis pagidauja lankstumo, uh, tuo pat metu tie, e, nesumenkinant Europos priežros institucijos įgaliojimų. Dėl Mifido norėčiau padėkoti jūsų pranešėjai, parlamentui jūsų pranešėjai Markus Ferber už atliktą darbą. Manau, kad e, dabartinė Mifid turi apimti visas alternatyves e, biržas bei uh, didelio dažnio prekyba, taip pat išvestinius produktus ir žaliavas turime apimti. Kas dėl piknaudžiavimo rinką, tai e, lygiai taip pat turime čia dirbti, e, sankcijos šioje srityje turi būti aiškios bei e, tokios, kad atgrasytų bei būtų patikimos. Kitas reglamentavimo kontekste svarbus subjektas - kredito reitingo agentūros. Čia taip pat norėčiau padėkoti ponui Domenižiui, jūsų pranešėjui, kuris pritarė pagrindiniams komisijos tikslams. Dabar dėl indėlių garantijų norėčiau pasidžiaugti pranešėjo Peter Simon darbu. tikiuosi, kad e, remiantis jūsų sprendimu galėsime, pirmininkaujant Danijai, e, imtis konstruktyvių diskusijų ir dar antro e, svarsmo metu sutarti, nes šis sprendimas labai svarbus vartotojams. Na, o dabar dėl Omnibus 2. Burkart Balts pranešėjas šiuo klausimu yra paskirtas, tikiuosi, kad e, kartu dirbdami taipogi uh, sugebėsime susitarti, kaip ir dėl kitų klausimų taryboje. Praėjusiu metu spalio mėnesį du Europos įmonėms palankų sprendimai buvo priimti. Pirmiausia, rizikos kapitalo pasas buvo pasiūltas ir socialinės partnerystės priemonė. Pranešėjai čia būtų Filip Lambert ir Sofija Okony. Aš tikiuosi, kad e, pranešėjų darbo dėka mes galėsime kitą mėnesį trilogo metu pasiekti svarių sprendimų. Mes bendradarbiaujame su jūsų komitetu, bet taip pat ir su jūri komitetu. Štai pavyzdžiui, su jūri komitetu atsakingų įmonių e, klausimas svarstomas, e, apskaitos normos yra nagrinėjamos, bei skaidrumo standartai yra dirbami šiuo metu. Štai pavyzdžiui, miškininkystės, kasybos įmonių skaidrumas čia akcentuojamas. Ponios ir ponai, Šis reglamentas yra atstatomoji priemonė prevencinė bei reaguojant į krizę priemonę. Mes šio darbo dar nebaigėme. E, mes eisime iki galo, bandysime pasimokyti iš praeities kalbų. Kaip kad sakiau savo klausimų metu, turime padaryti taip, kad nei viena finansinė rinka, nei vienas finansinis subjektas e, nepraslystų iš priežiūros, pro priežiūros institucijos pirštus. Ferreira bei Hockmark pranešėjai taip pat yra paskirti. E, mes tikimės, kad dėl krizės valdymo dokumento projektas bus greitai jau parengtas, kol kas dar vidinių tarp žinybinių lygių vyksta diskusijos. Bet e, tikiuosi, kad e, pavyks dėl bail-in greitų laikų susitarti. Siekiant išvengti nesusipratimų, reikėtų tinkamus laiko terminus bei priemonės pasirinkti. Šiuo metu, e, tiksliau per artimiausias savaitės, renksime tikslinės konsultacijas ir tikimės, kad jau labai greitai per keletą ateinančių savaičių pavyks ir šį dokumento projektą jau pristatyti. Dar vienas mūsų labai dominantis sektorius. Šiuo metu kalbame apie bendrojo reglamentavimo skaidrumą. Tai šis sektorius būtų šešėlinė bankininkystė. Šiuo metu pradėjome konsultacijas. Mes žinome, kad nebankinių kreditų sektorius auga, smarkiai auga ir jo, šio sektoriaus ryšiai yra tiesioginiai arba netiesioginiai su e, bankų sistema, bet e, šiai sistemai netaikomi bankiniai reikalavimai ir mums, mus tai neramina ir pasauliniu lygiu netgi. Finansinio stabilumo taryba FSB bei didysis dvidešimtukas e, šiuo metu bando parengti tam tikras priemonės po susitikimų Seule ir Kanuose. Šiuo metu vyksta viešosios konsultacijos, kurios tęsis iki birželio pirmos dienos. Toliau trečiasis 2012 metų prioritetas yra vartotojų apsauga čia kyla pasitikėjimo problema. Reikia atkurti pasitikėjimą tarp vartotojų ir jų bankų. Pernelyg daug kompleksiškų ir kenksmingų bankinių produktų cirkuliuoja tie e, produktai, ne visada atitinka poreikius, kartais per brangiai kainuoja ir skaidrumas bei teikiama informacija nėra tinkama. Norėdami atkurti pasitikėjimą, pirmiausia, turime atstatyti pagarbą bei pasitikėjimą vartotojų bankinių institucijų atžvilgių. Dabar dėl nekilnojamo turto kreditų, hipotekinių kreditų pranešėjas yra ponas Sančias e, Presėdo, tikiuosi, kad jau greitai bus trilogas pradėtas šioje srityje. Na ir šiais metais dar ir kitų iniciatyvų, kaip žinia, pateiksime mažmeniniai investicijų produktai, prips, yra labai svarbis rytis. Maždaug 11 milijardų eurų 2009 metais tai kainavo. Reikėtų taip pat čia paminėti ir gyvybės draudimo produktus, Pone Pervanš Berešio klausimų dirba kitas. E, šį pavasarį numatytas projektas yra UCITS direktyva bei tarpininkavimas draudimo sektoriuje. Čia dėrėtų pasimokyti iš Madofo sukčiavimo atvejų bei iš kitų e, netinkamų sistemos veikimo atvejų. Čia reikėtų didesnės atsakomybės subjektų. Na, o dabar kas dėl tarpininkavimo draudimo sektorija, tai reikėtų daugiau skaidrumo, e, reikėtų atsakingo rizikos valdymo ir, rizikos, ir, ir interesų konfliktų nebuvimo. Dabar kas dėl pensijų fondų, tai reikėtų stiprinti mūsų pensijų sistemų dinamiškumą bei stabilumą. Ir Nederėtų dabar aklai pasitikėti žiniasklaidoje teikiamą informaciją. Mūsų tikslas nėra mokumo taisyklės vienodai taikyti visiems pensijų fondams. Aš žinau, kad čia yra skirtumas, reikalinga yra diferenciacija. Diferencijavimas reikalingas net ir atsargumo principą vadovaujantis. Ir kai identiški produktai yra, tai galbūt identiškų ir taisyklių reikėtų. E, norėčiau trumpai e, kai ką pasakyti apie pensijų fondų finans, ilgalaikį finansavimą. Pensijų fondai užtikrina ekonomikos ilgalaikiškumą ir čia bankai turi savo tinkamą, tinkamai savo vaidmenį atlikti. Mane neramina šiek tiek didžiojo dvidešimtuko paprašy, e, pageidautas reglamentavimas dėl ekonomikos finansavimo, dėl ilgalaikio finansavimo. Aš norėčiau pradėti diskusijas šiuo klausimu kartu su Oli Renu ir ponu Tajani. Norėtume pasiūlyti žalėją knygą dėl ekonomikos finansavimo bei ilgalaikio finansavimo projektų per ateinančius mėnesius. Dar kitas paskutinis klausimas susijęs su vartotojais. Bank nuolatinių išlaidų skaidrumas. Mes jau pradėjome viešasias konsultacijas šiuo klausimu. Vartotojams turi būti labiau suvokiami iškesni e, bank, ba, aiškesnės bankinės išlaidos. Čia išlaidos tai yra bankai turėtų daugiau e, pastangų čia dėti. Dabar dėl bankų, bankinio mobilumo switching situacija taip pat nėra tenkinanti. Toliau pagrindinės banko sąskaitos klausimas. 2011 m. Liepos 18 d. E, valstybėms narėms buvo aiškus signalas pasiustas ir čia dar reikėtų daugiau teisėkuros pastangų šioje srityje. Jorgenas Kliūtė šioje srityje pranešimą savo iniciatyvą rengia. Taigi, gerbiami ponios ir ponai, e, tiek šiandien norėjau pasakyti, dėkoju Jums uždėmesi. Na ir dar galbūt labai trumpai vienu tokiu struktūriniu klausimu. Ponui Lambert e, prieš keletą mėnesių atsakiau jo klausimą ir sakiau, kad mums reikia laiko, bet kartu reikia dirbti greitai ir rimtai, reikia atskirti rizikas bankų sektoriuje, reikia tinkamai pasirinkti asmenius, kurie dirbs šioje srityje. Štai mano vienas buvęs kolega Jermi Jekanen, e, Suomijos e, banko pirmininkas su kitais ekspertais e, dirba šiuo klausimu su Vicker, Jungtinėje karalystėje, Volker Rule, JAV klausimų dirba šie ekspertai. Tikiuosi, kad šis darbas dar šios vasaros pabaigoje, na galbūt rugsėjo, spalio mėnesį vėliausiai baigsis. Taigi, jūs kaip komitetas galėtumėte pateikti savo nuomonės šiuo klausimu galite be jokios abejonės imtis ir kitų iniciatyvų dėl rizikos atskirimo bankų sektorija. Šis projektas yra ypač svarbus ir mes turime dar iki šių metų pabaigos imtis reikšmingų veiksmų ir iniciatyvų. Ačiū. Ačiū, komisarė. Jums leidus E, pasinaudosiu ir pakalbėsiu minutėlę. Nedažnai kėsinuosi jūsų laiką, bet e, noriu paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, esu įsitikinusi, kad mes taip pat norėtume dalyvauti e, šešėlinės bankininkystės konferencijoje, bet jūs pamiršote mane pakviesti būti pagrindinę kalbėtoją, nors praeitie aš gana daug nuveikiau šioje srityje. Esu įsitikinusi, kad tai yra tik nesusipratimas bet jūs pakviesta. O, tai puiku. Ne, manęs programoje nėra, sako pirmininkė, bet mes čia išspręsime šią problemą. 27 dieną. Puiku. Dėl bankų ir ilgalaikio finansavimo norėčiau uh, E, priminti jums keletą savo kalbų apie e, projektų, obligacijas ir kitus klausimus. Mes rengsime nuo savos iniciatyvos pranešimą dėl Likonen, įnašai Likoneno grupės darbą. Mes greitai apie tai kalbėsime koordinatorių posėdėje. Čia yra tokie keli vidiniai klausimai. Yra dar vienas dalykas, apie kurį turėtumėte žinoti, o būtent, kad yra maždaug 15 teisės aktų, ne visi priklauso jūsų kompetencijai, e, turbūt dėl jų visų pradėsime trilogo procedūrą prieš vasarą ir kai kurie iš jų galbūt turės būti svarstomi deš, dešimtyje e, trilogų. Aišku, suvokiame, kad visų jų aptarti nepavyks, todėl reikia juos išdėlioti pagal prioritetus. Pavyzdžiui, gyvendinimas ir statistika yra svarbus dokumentas. Mes negalime padaryti visko iškart, apgailestauju, bet teisės aktų iš tikrųjų yra labai daug. Dabar norėčiau žodį suteikti Žan Poliui. Taip? Aš neklausimą norėjau užduoti. Komisijos narys visada labai išsamei atsakinėja į juos ir jis praktiškai užbėga mums už akių, netgi prieš mums užduodant klausimus. Na, kadangi jau man suteikėte žodį, tai norėjau komisijos nariui pasakyti, kad e, ne todėl, kad turime daug čia susikaupusių klausimų, mes juos netinkamai išnagrinėsime. Ne, tikrai ne. Mes e, nesame nusiteikę dirbti. Bet nepaisant to, e, turime vieną bėdą, galiu viešai tai pasakyti. Naujas reglamentavimas. Naujas reglamentas, e, naujos darbo tvarkos taisyklės dėl vertimo žodžiu. E, na, jūs su tuo nesate susijęs, bet turiu tik tai pasakyti, kad jeigu vieną dieną šešėliniai pranešiai nuspręs e, nustoti dirbti, tai bus todėl, kad jiems nebesuteikiama kalba dirbti savo priimt, e, galimybė dirbti savo priimtiną kalbą. Mes be vertėjų žodžių negalime dirbti. Ir štai dabar, šiandien, dėl kažkokios tai kvailos vertimo žodžių išlaidų mažinimo politikos nebeturime vertimo žodžių. Štai pavyzdžiui, kai vyksta diskusijos apie deleguotusius aktus, arba dėl IFM, kai vyksta. E, dėl MIFID vyksta diskusijos, tai e, ir neturime gal, galimybės savo kalbą kalbėti, tai nieko vertas toks darbas. Štai pavyzdžiui, šiandien tupak klausimų e, man buvo pasiūlyta tik tai e, šalia sėdintis manęs ir šnapždantis man vertimą vertėjas. Na, be jokios abejonės, čia ne jūsų kalti, bet turiu tik tai pasakyti, kad e, tokie darbo principai mums e, gyvenimo nepalengvina ir e, parlamento nariai, parlamento vadovybė turi suprasti, kad demokratijos pagrindas Europoje yra kalbos ir jeigu mes jau norime tinkamai dirbti, tai reikia turėti galimybę ir savo kalbą kalbėti. Na, gal ir gerai visiems kalbėti angliškai, bet ko gero nebūtų labai teisinga tai. Ačiū. Na, o dabar kas dėl kitų klausimų, tai galiu, gerbiamas komisijos nary, tik tai patikinti jūs, jog esame pasirengę glaudžiai su jumis dirbti tais klausimais, kuriuos, siūlo, kuriuos jūs, jūs siūlote. Štai pavyzdžiui, spaudoje e, tikrai kartais burnoja žurnalistai, jie turi tai teisę daryti, bet e, aišku, be jokios abejonės tai ne jūsų kalti. Turiu pasakyti, kad šio komiteto oficiali pozicija yra oficialiai patvirtinti pranešimai ir tik tai pranešimai oficialiai patvirtinta pozicija yra oficiali e, mūsų komiteto nuomonė. Ir tokie trilogai neder, neturėtų tapti mažumos pozicijų parlamente persiderėjimo vieta. Na, o dabar dėl kredito reitingų agentūrų. Manau, kad mūsų kolegos Dominičiai dėka pateiksime tikrai įdomių pasiūlymų ir ko gero mes šiek tiek išbalansuosime e, lengvą ir ramų kai kurių agentūrų gyvenimą. E, manau, kad mūsų novatoriški pasiūlymai turėtų ir jums netgi patikti, gerbiamas komisijos nariai. Ačiū. Ar galiu iš karto atsakyti? Dėl interaktyvaus siekdamas interaktyvesnio dialogo, iš karto atsakysiu. E, gerbiama pirmininkė, išsiaiškinkime vieną dalyką. Man jūs kaip šio komiteto pirmininkė esate reikalinga balandžio 27 dienos konferencijoje dėl šešėlinės bankininkystės. Aš žinau, kad jums buvo išsiųstas laiškas, būtinai pats asmeniškai dar patikrinsiu, ar išsiųstas jis buvo, jeigu ne, tai dar kartą bus išsiųstas ir galiu pasakyti, kad tikrai tikiuosi, kad jūs dalyvausite. Lygiai taip pat tikiuosi, kad ir kiti šio komiteto komiteto nariai dalyvaus viešuosiuose diskusijose, viešuosiuose konsultacijose dėl šešėlinės bankininkystės. Aš žinau, kokį svarbų darbą jūs atliekate. Aš žinau, kad į jūs nuolat kreipiamasi su prašymu tam tikrus darbus nudirbti ir be jokios abejonės jūs ir su, savo, su padėjėjais, su vertėjais dirbate, jums tai yra reikalinga. Na, aš pasistengsiu per mažiau nei porą metų kartu su savo kabineto nariais bei generaliniu direktoratu nudirbti šį darbą. Kartu su savo kolegomis, kabineto nariais bei generalinio direktorato uh, darbuotojais norėčiau pasakyti, kokie mūsų būtų prioritetai. MIFID būtų vienas iš prioritetų klaus, užbaigimas rizikos kapitalo klausim, paso klausimas ir visi tie klausimai, kuriuos aš išvardinau. Uh, Na dabar šiek tiek galbūt prajuokinsiu. Prancūzijos Alpių regione, mano regione, yra vienas posakis. Reikia dėti visas pastangas tam, kad būtų pasiekta geriausių rezultatų. Tiksliau, geriau atlikti vidutiniškai darbą, bet pasiekti geriausio rezultato. Na, o dabar dar pasakysiu, kad šiuo metu stengiamės paspartinti nagrinėjimą tokio klausimą, tokį klausimą, kuris galbūt ne visai susijęs su vertimu žodžiu. Mes dabar dirbame su Europos patentų klausimu, kuris yra glaudžiai susijęs su elektroninio vertimo raštu sistema. Štai pavyzdžiui, dabar pagal nauj, naujasias Europos patento nuostatas galima bus automatiškai kai kurią informaciją išversti. Na, galbūt vertimas raštu šiek tiek skiriasi nuo vertimo žodžiu, bet e, šiek tiek ir siejasi. Labai ačiū. Turiu dabar e, didelį skaičių kolegų, kurie nori pasisakyti. Pabandysime uždavinėti trumpus klausimus ir atsakymus. Lisa. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Dėkojame, kad vėl atvykote su mumis susitikti. Visada labai džiaugiamės galėdami jūs matyti mūsų posėdžiuose. Jūs kalbėjote apie šešėlinės bankininkystės iniciatyvą. Taip pat kalbėjote apie bail-in. Visą tai be jokios abejonės yra labai svarbu, bet mano klausimas būtų štai koks. Ar lauksime, kol šis darbas bus atliktas? atliktas tam, kad būtų kiti teisėkuros pasiūlymai dėl bankų pateikiami, kaip ten bus, nes dabar esame atsidūrę kaip ir uždarame rate. Tos šalis, kurios nesugeba skolintis rinkose, nesugeba savo skolų padengti. Turi tokių bankų, kurie yra kaip ir priversti išpirkti valstybės skolą. Taigi gaunasi kaip ir uždaras ratas, o labiausiai nuo to nukenčia vartotojai. Ant jų pečių viskas užkraunama. Kaip ir kada bus ši problema išspręsta? Dabar kitas klausimas - realiosios ekonomikos finansavimas. Ko gero, tai yra viena iš didžiausių mūsų problemų šiandieninių. Kaip komisija bei Europos centrinis bankas yra numatę įdėkti taisyklės, kokias taisyklės tam, kad e, Europos centrinio banko teikiamos paskolos e, privatiems bankams realiai pasiektų rinkas. Tiksliau, kaip padaryti, kad e, tuos pinigus gautų mažos vidutinės įmonės, kaip padaryti, kad tie pinigai neįstriktų kažkur to iš bankų būtų nuleidžiami dar žemiau. Ačiū, Elize. Ferą už šiuos du klausimus. Pabandysiu atsakyti trumpai schematiškai. Pone Ferrera, gerbimi ponios ir ponai, jeigu dabar pasižiūrėtumėte į sąrašą tų veiklų, kurios apimamos e, šešėlių, šešėlinės bankininkystės pasiūlymų, tai matome, kad e, kreditų teikimo tarpininkai yra apimti piniginiai fondai, investiciniai fondai, edge fonds, tie vadinamieji aktyvios investavimo įmonės sąraše yra, tai yra visi tie subjektai, kuriems bankiniai reikalavimai nėra taikomi. Ehm, draudimo bendrovės ir, ir kiti dar yra subjektai šiame sąraše. Aš dabar pasakysiu, kad šešėlinė bankininkystė sudaro 35 procentus finansinio sektoriaus ir tas procentas didėja. Nemažai tų subjektų arba priemonių apima tuos tekstus, kurie e, yra patvirtinti. Mm, taip pat ir MIFID direktyva, kaip ir kiti teisėjų kuros aktai tai apima. visos šios priemonės turėtų sumažinti šešėlinės bankininkysės mastus, bet to jokios abejonės nepakaks. Būtent todėl mes pradėjome viešasias konsultacijas, klausimyną esame parengę, konferenciją organizuojame ir štai dabar šio konsultacinio darbo dėka bandysime išsiaiškinti, kur slypi spragos, kur tos skylės, kurias reikėtų užkaišyti. Ir kai tik tai tai išsiaiškinsime, dar iki šių metų pabaigos, kaip manoma greičiau, bandysime remdamėsi diskusijų išvadomis kažką tai daryti. Dėl realiosios ekonomikos aš jau savo pageidavimus išsakiau. Na, o dabar dėl sektorinio požiūrio, požiūrio pagal produktus, pagal rinkas. Tai reikėtų susidaryti tą platų bendrą vaizdą apie finansavimą, apie teisės aktų pasiekmes. Ir taip pat nereikėtų pamiršti ir skatinamųjų priemonių. Štai kaip pavyzdžiui tokios priemonės kaip socialinis verslumas arba rizikos kapitalo pasas. Prieš keletą savaičių komisijoje sakiau, kad ekonomikos finansavimo klausimas, kaip kad jūs ir sakėte, yra pats svarbiausias klausimas. Europos centrinis bankas galbūt e, yra labiau kolegos Oli Reno kompetencijoje. Bet pabandysiu atsakyti. Štai pavyzdžiui, praėjusiu metu lapkričio gruodžio mėnesio situacija. Prieš penkis, šešis mėnesius, šešis mėnesius situacija buvo praktiškai netgi kritiška, nes e, bankinė sistema bank, buvo praktiškai mirties taške, viskas buvo įstrigę. Ir štai dabar Europos centrinio banko dėka viskas šiek tiek pajudėjo iš mirties taško. Juk reikia būti tikriems, kad e, pinigai pasieks savo tikslą. Štai dabar skatinama, e, bankai skatinami per kreditus e, išpirkti net ir dalį valstybės skolos. Europos bankų priežiūros institucijai esu pavedęs šį klausimą e, stebėti ir ataskaitą pateikti. Toliau žaliųjų atstovas Svenas. Filipas taip pat, nežinau, kuris pirmas. Kalbėsiu vokiškai. Žampoliui tada nereikės vertimo ir taip sutaupysime. Labai ačiū, kad atvykote pas mus, komisarė. Trumpas klausimas. Jūs sakėte, kad balsavome dėl omnibuso 2 direktyvos. Dabar taryba ir parlamentas yra pasiuntę aišku signalą, kad draudimo išmokų susikaupimas turėtų sumažėti. Turiu klausimą. Buvo pateiktas pasiūlymas dėl draudimo garantijų sistemų. Ir mes rengėme pranešimą savo iniciatyvą. Tačiau e, viskas dėl to pranešimo nutiro. nutilo. Man nerimo keliama draudimo sektorius, ypač po balsavimo šyryt. Įdomu, kada gausime, bus, sulauksime garantijų e, sistemų, veikiančių garantijų sistemų draudimo bendrovėms. Antras klausimas. Be garantijų sistemų, ar mums nereikia dar tam tikro krizės valdymo pasiūlymo draudimo bendrovėms? kai a, draudimo bendrovės bankrutuoja, kas jas gelbės, ką reikia daryti. Ir kaip užtikrinti, kad galų gale nenukentėtų labiausiai mokesčių mokėtojai, e, klientai ir mokesčių mokėtojai. Kada komisija pagalvos apie draudimo sistemos stabilumą ir ar pateiks kokį nors pasiūlymą? Vous voulez, on peut, je, peux, je peux naturellement répondre euh, chaque fois. Euh... Pabandysiu atsakyti iš karto. Atsargos priemonių, rizikos prevencijos priemonių klausimas e, draudimo sektorija turi būti nagrinėjimas atviras. Štai e, dėl bankų tokių pačių klausimų buvo kilę. Štai, pavyzdžiui, prieš ketverius mm, metus bankai buvo priversti neorganizuotai, taip sakant, e, bankroto procedūras skelbti Mes norime sustabdyti tokią praktiką, už kurią moka vartotojai, mokesčių mokėtojai. Būtent tuo metu e, didžiausių pasiekmių e, mokesčių mokėtojams e, turintys įvykiai nutiko. Ir tai pablogino valstybių skolos problemą. Na, bet e, reikėtų taip pat pasižiūrėti, kasgi galėtų netgi įvykti draudimo sektorija. 2010 metais Baltoji knyga šio klausimu buvo parengta. Turiu pripažinti, kad šiuo klausimu iniciatyvos buvo arba atidėtos, arba sustabdytos, todėl kad prioritetai vis dėlto buvo nusverti į ekonominės krizės lėkštelės pusę. Na ir atitinkamai jūsų darbas buvo orientuotas. Šis sektorius nėra tiesiogiai susijęs nei su finansinė krize, nei su didžio 20-ko sprendimais. Mes turėtume pasiūlyti tinkamai veikiančią sistemą. Diskusijos šiuo metu vyksta dėl indėlių bei investuotojų. Ir man tai būtų vienas iš, viena iš prioritetinių sričių 2013 metams. Negaliu atsispirti, pasakydama, kad krizės sprendimo planai buvo surasti uh, mokumo 2 kontekste. Uh, tačiau reikia, kad jie veiktų. Na, bet e, čia turime tą tikrą istoriją. EKR er vardu, nežinau, kas pirmiausia norėtų kalbėti. Viki, komisarė, malonu jūsų buvo išklausyti. Aš suteiksiu žodį visoms frakcijams po vieną, po vieną klausimą, po to grupos neklausimus. Komisarė, malonu, kad kalbėjote apie mūsų teisės aktų poveikį ilgalaikiams investicijoms. Kai kurie iš mūsų prašo E, apskaičiuoti ne, e, tas pasiekmes ir visų, viso darbo kumuliatyvinį poveikį. Ir kitame komitete, pramonės ir energetikos komitete, buvo balsavimas šį rytą. Ir kiekvienas asmuo pritarė mano žodžiams apie investicijas Europoje dėl to, kad reguliavimo reikalavimai kyla ir tai mažina ilgalaikės investicijas infrastruktūroje. Ir mes sakome, kad ES teisės aktų įgyvendinimas investuotojams, pavyzdžiui, draudimo ir pensijų fondams, turėtų būti stebimas ir e, stebimi ir keičiami, jeigu reikia. Jūsų žalioja knyga galbūt e, su, yra su geriausiais ketinimais teikiama, tačiau galbūt ji nebus, bus, e, nebus per greita, kad galėtų reaguoti į tas nenumatytas pasiekmes kad galėtume greitai imtis veiksmų ir pakeistume teisės aktus, jeigu reikia. Labai gerai, kad jūs ir kiti ėmėtės veiksmų e, dėl e, mokumo direktyvos. Tačiau jeigu tik tai būtume bent kiek viskas įvykę prieš balsavimą, kai infrastruktūros investuotojai kėlė nerimą. Jeigu viskas vyk, būtų vykę po to, būtų buvę daugiau problemų. Taigi, klausimas, kaip užtikrinti, kad ateityje galėtume greičiau sureaguoti į nenumatytas pasakmes, kurią sukelia mūsų teisės aktai. Ir tuo pat metu turėtume užtikrinti, kad e, turėtume e, tvirtą finansinių teisės aktų sistemą apskritai. Madame euh, Vicky Ford. Gerbiama ponė Vicky Forder. Kaip kad Elizai Ferrerai atsakiau ir kaip kad sakiau savo įžanginėje kalboje, man šis klausimas yra labai svarbus. Kiekvieną dieną bandau e, rasti atsakymą pavyzdžiui, draudimo bei mokumos srityje, omnibus srityje. Kaip reikėtų surasti pusiausvyrą tarp viso to? Na ir dar kita pusiausvyrą būtų su už Atlantinėmis valstybėmis, tai yra su amerikiečiais, pavyzdžiui, 80 procentų mūsų visų sandorių yra atliekama su JAV, o tik tai po to eina kitos, kiti pasaulio regionai. Taigi turi būti užtikrinamas paralelumas tam tikrų veiksmų tiek šioje, tiek kitoje Atlanto pusėje. Kiekviename iš mūsų teikiamų teisės aktų projektų, mes e, bandome galvoti tiek apie realią ekonomiką, tiek apie valstybių, vadovų, valstybių ir vyriausybių vadovų prisimtus įsipareigojimus. Atsiprašau. Štai, pavyzdžiui, rizikos kapitalo dokumentas yra priemonė tam, kad būtų e, vidaus Rinkos funkcionavimas e, patobulintas bei mažoms įmonėms tai yra naudinga, mažoms vidutinėms įmonėms. Štai tarkime, MIFID direktyvoje bandėme surasti, kaip paskatinti MVI veiklą, ženklinimą MVI ženklą, buvome sugalvoję. Bet to reikia pasižiūrėti, kaip e, apskaitos, tarkime, srityje sumažinti naštą MVI. Na, aš tikiuosi, kad smarkiai pasistumsime kartu dirbdami, kartu su Renu ir Tajani kolegomis kartu su jum ir taip pat kartu su jumis žiūrėtume, žiūrėsime, bandysime imtis tyriamųjų, proaktyvių priemonių, bandysime žiūrėti, ne, kad taip pat ir žaliosios knygos pagalba. Žaliosios knygos pagalba. Kaip pasiekti tikslų? E, mano e, mintis buvo tokia, mes dirbame daug ir darome viską sutvarkyti, tačiau kai pasiekėme gyvenimo stadiją, E, kaip kartais vyksta antrojo lygio diskusija. Ir tuomet suprantame, kad susidurime su nenumatytomis pasiekmėmis ir tuomet mes manome, manome šiame komitete ši, ir komisija turėtų klausytis tikrosios realiosios ekonomikos, ne tik tvirtinant teisės aktus, e, bet ir vėliau. Uh, Man atrodo, kad čia vykstantis darbas, e, kaip tas problemas spręsti ir visi apie tai galvojame. Euh, Kadangi ponia Ford sureagavo, tai aš dar taip pat atsakysiu. Savo šalyje e, buvau ministras ir aš žinau, kad labai svarbu yra ne tik tai tam tikrų priemonių, naujų veiksmų paskelbimas, bet labai svarbu yra žiūrėti, kaip toliau teisės aktai yra įgyvendinami. Uh, kartais Europos lygių daug geriau tai matoma, daug geriau tą stebėjimą atlikti. Pavyzdžiui, kad ir antro lygio priemonių atveju. Gerbiama ponė, mes praktiškai kiekviename teisės akte turime peržiūros nuostatas ir atsiradus iškilus problemų yra galimybė juos peržiūrėti. Bet nepaisant to turiu pasakyti, kad man taip pat labai rūpi ši problema. Ačiū. Paskutinis iš atskirų klausimų. Jorgen, prašom. Ačiū. Komisarė, pirmiausia, norėčiau Jums labai padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ir aš daugą galiu palaikyti iš to, ką Jūs pasakėte. Ir be abejo, kad mes einame link finansų rinkų iš reguliavimo, iš reglamentavimo iš naujo. Aš rengiau pranešimą apie finansinę įtraukti ir norėčiau išsakyti eilę pastebėjimų. Kovo 6 dieną komisija paskelbė trumpą komunikatą, kuriame buvo pristatoma, pristatomos valstybių narių reakcijos į praėjusiu metu Liepos rekomendaciją ten e, tekstas skamba kaip kokia nors satyra. Dešimt šalių iš vis neatsakė, kai kurios šalis pasakė, kad apskritai nereikia imtis veiksmų. Viena šalis, vienos šalies nacionalinis bankas parašė raštą, sakydamas, kad ragindama bankus pritarti komisijos pasiūlymui. Dar kitos šalys sakė, kad 2010 birželį jos priemė teisės aktus, kuriais, kurių neįgyvendino visuomenė ir todėl po to po metų atšaukė tą įstatymą. Tai visą tai skamba kaip koksai juokas. Galima daryti išvadas, kad toks raginimas imtis savanoriškų veiksmų nepasiteisina. Mums reikia privalomų teisės aktų. Noriu pabrėžti, kad būtina, kad mes siektume priimti privalomai teisės aktą. Norėčiau, kad jūs man atsakytumėte, kada ir kaip ketinate spręsti šią problemą. Jau minėjote, kad jie yra jūsų planuose. Ir dabar trumpas klausimas vyksta diskusija, ar tai turėtų būti mokama ar nemokama. Neseniai apie tai kalbėjote, noriu sužinoti jūsų komisiją. poziciją. Ačiū. Ačiū už Jūsų atliekamą darbą, už budrumą šio klausimu. Taip pat dėkuoju už tai, kad dirbate tais klausimais, kurie ypač rūpi vartotojams. Man tai vienas iš šių metų nusistatytų trijų prioritetų būtų. Aš netikiu rinkų autoreglamentavimu. Autoreguliavimu. Man atrodo, kad dereguliavimas padarė pernelyg daug nuostolių, kurių dar nebaigėme padengti netgi. Tam tikrais atvejais kartu su kolegomis pasisakome už taisyklės, už iš anksto nustatytas taisyklės. Jūs e, prašėte veikti remiantis geros bankų e, valios ir geranoriškumo principų. Taigi tas e, laisvanoriškumo, geranoriškumo principas nepasiteisino. Dėl pagrindinės bankų, banko sąskaitos gavome jau dalį informacijos, dalį atsakymų. Pabandysime iki Liepos mėnesio pabaigos e, šį klausimą baigti nagrinėti. Ir atsakydamas į jūsų klausimą galiu pasakyti, kad dėrėtų iki šių metų pabaigos e, labiau saistantį pasiūlymą pateikti, kaip kad ir planuojama daryti. Ko gero, bankinių išlaidų skaidrumo bei banko sąskaitų e, keitimo uh, klausimų taip pat dirbsime. Taigi pasiūlysime šiais klausimais daug labiau saistančių priemonių. Ačiū, dabar siūlau pateikti klausimus po tris. Ir dabar perskaitysiu sąrašus. Pirmiausia, Sofija Kauni, Alin Makatai ir Filip Lamberts. Antrojoje grupėje Pablo Zelba, Aniko Dimata ir Antolin Sanchez Prezedo. Trečiojoje grupėje Udo Bulman, Pascal Kampan ir Nikolas Šuntis. Jeigu kažką praleidau, tai tiek, tada, nes esu tikra, kad vis, šis sąrašas užpildys likusi mums laiką. Taigi, Sofija. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Gerbiamas komisijos nariai, atsiprašau, e, kad pavėlavau posėdį, nes vadovavau, e, vedžiau konferenciją dėl biodegalų bei alternatyvių energijos e, šaltinių klausimų. Aš norėčiau dabar šiek tiek pakalbėti apie socialinę, socialinį verslumą. Kaip ir Filipas Lambertas toje pačioje grupėje dirbome. Ir št tai tiek dėl rizikos kapitalo, tiek dėl socialinio verslumo e, klausimo. Kartu su kolega dirbame vienoje grupėje kartu. Ir turiu pasakyti, kad labai džiaugiausi ir džiaugiuosi e, komisijos tą, tuo proaktyviu, labai aktyviu požiūriu, nes iki šiol buvo daugiau reaguojama į situaciją, bandoma e, reakcingai dirbti. Na ir štai dabar imamas iniciatyvų, aktyvus požiūris komisijos taikomas. Ir štai pavyzdžiui, e, socialinio verslumo srityje labai ambicingas tekstas buvo e, pasiūlytas, labai ambicingas dokumentas. Parlamente beje labai palankiai jis buvo priimtas. Na, pirmiausia, reikėtų atitikti naujų e, finansavimo, naujus finansavimo poreikius bei solidarus investavimas mums reikalingas socialinio verslumo srityje. Kai kuriuose valstybėse narėse to yra, kur, bet, ne, bet ne visose taip vyksta. Uh, Aš norėčiau užgirsti, gerbiamas komisijos nary, jūsų e, nuomonę apie šių segmentų integravimą į platesnę strategiją. Aš esu giliai įsitikinusi, kad tai yra naujas sektorius, e, naujas e, darbo vietų bei e, turto kūrimo šaltinis. Ir manau, kad tai galėtų būti įtraukta į bendrąją komisijos strategiją. Štai, pavyzdžiui, kodėl negalima būtų to įtraukti, įtraukti į mokestinio skatinimo strategiją. Kodėl negalima būtų skatinti investicijų į socialinę verslininkystę. Europos socialinės įmonės ženklas galėtų būti skatinamoji priemonė. Na ir solidarių solidaraus finansavimo Europos lygių e, klausimas turėtų būti eskaluojamas ir skatinamas, tai turėtų būti. Ačiū. Komisarė, norėčiau Jums užduoti klausimą dėl tyrimo, dėl tarptautinių bankų galimo manipuliavimo palūkanų normomis Europoje, Japonijoje ir JAV. E, kai buvo iškreipiami Libor ir Eurobor indeksai. Sakoma, kad Europos komisija dalyvauja šiame tyrimė. Norėčiau sužinoti, ką tiksliai komisija daro šioje srityje. Ar galėtumėt mus informuoti parlamente apie šį tyrimą? Vėlgi pasigendame skaidrumo apie manipulacijas rinkoje. Ar manote, kad reikia užtikrinti didesnį skaidrumą tarp bankinių skolinimuose indeksų srityje. Aš rengiau pranešimą Lybe ir Jūri komitete apie skaidrumo direktyvą ir norėčiau pagirti Jūs už tai, kad e, ėmėtės šių teisės aktų rengimo. Bet e, bijau, kad Jūs e, nepakankamai ambicingi esate šioje srityje. Žinau, kad kitos šalis e, priima visuotinius ataskaitų standartus. Galbūt reikėtų kiekvienoje šalyje paskatinti didesnį skaidrumą? Filip. Euh, Gerbiamas komisijos nariai, jūs e, sakote, kad bus e, žalioji knyga rengiama dėl e, investicijų į realią ekonomiką. Na, ko gero, pirmiausia, reikėtų uždaryti tą kazino. Jūs kalbate apie didelio dažnio sandorius. Man tai yra puikus finansų kazino pavyzdys. Jeigu norime, kad pinigai būtų orientuojami į realią ekonomiką, tai reikia uždaryti tas kazino duris. Nereikia palikti tų durų uždaryti arba praviras, neuždaryti praviras palikti, nes reikia, e, negalime būti, negali būti kas nors nieščias arba tiksliau pusiau nieščias, o ne visai nieščias. Tai lygiai taip pat ir su tom durim reikėtų jas uždaryti. Dabar dėl bank, e, šešėlinės bankininkystės. Dabar Polikaneno grupės ir po jūsų seminaro ir apibendrinus rezultatus, ar planuojate, kad bus teisės akto pasiūlymas pateiktas? Ačiū, Sofija, už jūsų padrasinimą skatinti socialinę ekonomiką. Šis rytis 15-16 procentų visos ekonomikos sudaro, tai yra 15-16 visų darbo, procentų iš visų darbo vietų. Tai nėra socialinės kažkokios paslaugos, tai yra tiesiog socialios bei solidarios e, socialumo bei solidarumo principais besiremančios e, įmonės, etikos, aplinkosaugos standartai taikomi šiuose įmonėse. Šios e, įmonės turi būti remiamos. Toks būtų solidarumo, solidaraus investicijų fondų fondo tikslas. Beje, patys e, investitoriai mums pasiūlė tokią mintį ir patys tai savo iniciatyvą įsitraukė. Ir tikrai e, mes e, nedvėjodami šią iniciatyvą į platesnę strategiją įtrauksime. Kartu su kolega Tajani bei kitu kolega vienos konferencijos metu, dalyvaujant profesoriui Janus lapkričio mėnesį Matėme, kad nepakanka vien tik tai solidaraus fondo, reikia ir plačiau siekti. Finansinis reglamentavimas, teisinis reglamentavimas reikalingas, čia yra būtent todėl komisija naują dokumentą pateikė dėl Europos fondo statuso. Štai e, dabar po tiek metų laukimo bei uh, dėlsimo pagaliau šis dokumentas ant jūsų stalų atsidūrė. Na ir Europos įmonės, socialios įmonės ženklas taip pat yra labai neblogas dalykas. Visą tai tikrai reikėtų į platesnę strategiją įtraukti. Tai, kas vyksta kai kuriuose šalise ir jūsų gerbiama pirmininkė šalyje, e, pavyzdžiui, konservatoriai bei leiboristai ėmėsi inicia įdomių iniciatyvų. Štai tarkime, panaudoti nenaudojamas lėšas bankuose tam, kad būtų skatinama sociali verslininkystė, socialus verslumas. Tikrai šios, visa tai yra labai įdomu, labai įdomus pasiūlymai. Taigi teisinis, e, finansinis reglamentavimas bei prognozuojamumas būtų labai svarbus aspektai čia. Dėl uh, atlyginimų bei premijų klausimo, bei dėl manipuliavimo klausimų. Labai trumpai tik tai galiu pasakyti, nes nelabai galiu apie tai kalbėti, juk taip e, vyksta ne dėl bendrųjų rinkai numatytų gairių. Na, dabar kol kas negaliu viešai kalbėti apie besitečiančius tyrimus. Pasižiūrėsiu vėliau, e, kokie yra mūsų įgaliojimai ir kiek informacijos galime teikti šiuo klausimu. Bent jau kol kas viešų, dabar viešai komentarų oficialiai skelbti dėl vykstančių tyrimų negaliu. Filip Lambert, jūs kalbėjote apie tai, apie sritį, kurioje komisija nusprendė netgi toliau siekti. 600 iš viso įmonių sąrašas buvo kasybos bei miškingystės įmonių sąrašas parengtas. Dabar ar reikia siekti toliau ar ne, Aš nemanau, kad čia reikėtų kažkokius tai tabu išlaikyti. Gerbiama ponia Makartė, reikia veikti skubiai, reikia dirbti su vyriausybėmis, su NVO. Štai, pavyzdžiui, yra tokių Afrikos valstybių, kuriuose labai trūksta skaidrumo. Štai, tarkime, kasybos pramonėje ir visą tai apima labai daug sričių. Taigi, kasybos pramonė bei mingiškininkystė. Pradėkime nuo šių sektorių pirmiausia. Nebus lengva tai padaryti, ypač e, kai girdžiu tam tikras vyriausybės bei lobistus kalbant. Taigi pabandykime bent jau šiuose dviejose sektoriuose pasiekti skaidrumo atskiruose šalise bei se ir sektoriuose. Dabar kas dėl to kazino Jau sakiau ir dar pasakysiu, kad mums reikalingas pasitikėjimas ekonomikai skatinti. Diskusijos turi vykti skaidriai fin, dėl finansų sektoriaus. Ir tiek mūsų, tiek jūsų bendro darbo dėka turėtume e, pasiekti gerų rezultatų, bet kol kas šis procesas dar nesibaigęs. Dabar dėl didelio dažnio sandorių. Bandome daž, dėl dažnų trumpalaikių sandorių. Būkime realistais. Ar šį klausimą reikėtų reglamentuoti tik tai mums patiems Europoje, nesrūpinant tuo, kas vyksta JAV. Štai pavyzdžiui, su ponu Gergens, CFTC e, pirmininku ir pone Sapiro šiuo klausimu daug kalbamės. Poniai Sapiro tai gal netgi svarbesnis klausimas yra tie dažni trumpalaikiai sandoriai. Na ir MIFID pateikti pasiūlymai yra šio bendro darbo su amerikiečiais rezultatas. Man atrodo, reikėtų įgyvendinti šias priemonės. Šios priemonės yra sudėtingos ir ko gero sunkiai nuguls ant dažnus trumpalaikius sandorius atliekančius subjektų pečių. Taigi, turime imtis veiksmų, turime įti į priekį šioje srityje. Ir jeigu to nepakaks, dar ambicingesnių tikslų siekti. Mano atsakymas jūsų klausimą būtų taip. Tai yra, ar galime padaryti ką nors daugiau negu kad konsultavimuose bei informavimo etapas dėl šešėlinės bankininkystės bei struktūrinės rizikos bankuose. Taip, tikrai galime padaryti daugiau. Jau kalbėjome apie rizikos atskirimą, apie MIF, MIFI direktyvoje, kalbėjome apie biržos platformas. Man tie klausimai rūpi, aš e, noriu juos išspręsti. Rizika turi būti pasverta pagal pobūdį, pagal uh, svarbumą? Na, mano atsakymas būtų taip. Likanen grupės darbo rezultatai bei šešėlinės bankininkystės konsultacijų rezultatai bus panaudoti tam, kad naujas teisės akto pasiūlymas pateiktas būtų. Palaukiau, kol baigsis vertimas. Toliau, Pablo. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū komisijos nariui. Labai malonu išklausyti e, jūsų šiandien. Jūs tikrai mus įkvėpėte. Finansinės paslaugos, aišku, turi pastarnauti realiai ekonomikai. Dėl to mes negalime nesutikti. Europos Sąjungoje atsiranda vis naujos kontrolės šešėlinės bankininkystės atžvilgių formų. Mes visi už tai pasisakome ir sutinkame, kad prioritetas turi būti aiškus finansinės sistemos restruktūrizavimas. Kaip sakė kolegė Eliska Ferreidaha, kreditos rautai e, nuo to viso to priklauso. Be kredito e, nebus ekonomikos atsigavimo. Tačiau finansų sistemos restruktūrizavimas yra vykdomas galbūt netinkama tvarka ir nesiriama tikra metodologija. Testai nepalankomis sąlygomis nedavė reikalingų rezultatų ir mums susidaro įspūdis, kad trūksta visame tame tvarkos. Kada, jūsų nuomonė, turėsime finansų sistemą restruktūrizuotą, tvirtą finansų sistemoje, sistemą, kur būtini kredito srautai vyktų taip, kaip reikia, kad būtų galima restruktūrizuoti ir atnaujinti ekonomiką. Toliau Ani. Ačiū, Sharon. Euh, Ačiū gerbiamas komisarė už Jūsų atsakymus bei pastabas. Aš čia sėdžiu štai šioje pusėje. Dėkoju už tai, kad dar kartą patvirtinote Jūsų pasiryžimą sukurti tvirtą pagrindą, atgaivinti finansų sektoriui kuris turėtų pasitarnauti realiai ekonomikai. Na, pagal mano interpretavimą turėtume užtikrinti realiosios ekonomikos e, finansavimą. Šį klausimą pabrėžė nemažai kolegų. Šis klausimas yra skubus, ypač dabartinėje situacijoje. Dabartinė situacija reikalauja greitų ir konkrečių sprendimų. Mm. Filip Lambers, Eliza Ferreira apie tai kalbėjo. Jūsų žalioji knyga ko gero greitų bei konkrečių rezultatų neduos, mes to baiminamės. Na ir dabar klausimas būtų toks, ar belaukiant žaliosios knygos e, iniciatyvos rezultatų, uh, Ar yra kitų pasiūlymų, kitų iniciatyvų, kurios galėtų būti galbūt gyvendinamos sparčiau tam, kad užtikrintume, jog Europos centrinio, bankų, Europos centrinio banko e, privatiems bankams skolinamos lėšos pasiektų mažas vidutinės įmonės, vartotojus. juk labiausiai nuo to būtent vartotojai bei MVI kenčia. Galiu pasakyti, kad mūsų šalyje, Graikijoje, bet ir ne tik e, Graikijoje, MVI nuolat grėsia bankrotas dėl finansavimo trūkumo. Na ir dar kitas dalykas. Jūs žinote, kad šiuo metu kaip tik vyksta diskusijos dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Vyksta diskusijos parlamente, akofinė. O aš dabar jūsų norėčiau už tai ko paklausti. Kai kurie kritikai tokio mokesčio sako, jog mokestis būtų taikomas tik tai Europos lygiu, o galbūt dar siauriau, tik tai eurozonoje gali Europos finansų sektorių pastatyti į labai nepatogią padėtį. Ar jūs pritartumėte tokioms kritikų pastaboms? Ar pritartumėte tam, kad toks mokestis gali sukurti labai neigiamų pasiekmių uh, E, taupimo fondams. Antolinas. Ačiū pirmininkė. Komisarė. Klausydamasis jūsų, maniau, kad dėja dabar kalbame apie naujų teisės aktų bangą palyginti su ankstesniu ir daug yra įvairių pasiūlymų. Aš noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą su komisija, sprendžiant įvairius e, hipotekos klausimus. Dėl atsakingo skolinimo viena svarbiausių problemų yra e, privati skola išiškėjusi šios krizės metus. Apie tai kalbėjome diskutuodami dėl hipotekos paskolų, apie rizikos atskirimą. Ir norėčiau, kad komisija pradėtų procesą, kuris e, galėtų duoti rezultatų, kurie padėtų šeimoms, kurios yra skolinusios. Ir gal galėtumėte pasakyti, ką galvojate apie tai daryti. Ne dėl to daryti. Kokiu priemonių egzistuoja bendrovėms įsiskolinusams įmonėms. Galbūt galėtume nušviesti šią sferą. Monsieur Zalba. Eh, Ponas Zalba, kaip ir ponė Padimata, kalbėjo apie realiąją ekonomiką. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad po viso sektorinio reglamentavimo, išsamaus reglamentavimo darbo, reakcinio ir prevencinio darbo. Kalbame apie tai. Ir labai džiaugiuosi, kad ir čia apie tai kalbama. Manęs tai, tiesą sakant, net ir nestebina. Tačiau niekas mūsų net leidžia nuo prievolės pabaigti reglamentavimo darbą. Mūsų darbas dar nėra baigtas. Reikėtų pasižiūrėti, kas vyksta ir kitur, kaip kad pavyzdžiui šešėlinės bankininkystės srityje, kuri labai e, išsiplėtė. Kaip jau ir sakiau, 30-35 procentų sandorių tai sudaro. Prieš reaguojant į šešėlinės bankininkystės fenomeną, reikėtų kai ką pabandyti suprasti. Uh, na, daug e, mažai reglamentuojamų arba nereglamentuojamų, reguliuojamų sektorių atneša labai daug netgi naudos realiai ekonomikai. Taigi aš čia nenoriu nieko teisti. Mes tiesiog pageidaujame, kad šie subjektai, šiems subjektams būtų tink, taikoma tinkama priežiūra, tinkami priežiūros principai, bei kad jie dirbtų skaidriai. Na dabar dėl atsparumo testų. Jie yra vykdomi Europos bankų institucijose. Anksčiau jau buvo atsparumo testų įgyvendinimo banga įgyvendinta, galbūt ir ateitie tokių bangų bus, bet čia jau gal pačiai institucijai dėlėtų pasirinkti geriausią laiką ir būdą, kaip tai daryti. Dabar jūs klausėte, kada finansų bei bankų sektorius e, tinkamai veiks. Mes turime pabaigti šį darbą. Gerbiama pirmininkė, jūs kalbėjote apie maždaug 15 teisės aktų. Tai yra didžiuliai dokumentai, kurie dar nėra pabaigti nagrinėti, dėl jų dar nėra susitarta. Ir tik tai, kai tie dokumentai bus patvirtinti, tik tai tada galėsime uh, kalbėti apie vidinį bei išorės stebėjimą, apie reguliavimą, apie skaidrumą. Bet kol kas šis darbas dar nėra baigtas. Kol kas e, dirbkime sparčiai ir gerai ir nepamirškime kai kurių dalykų. Štai jūs dabar sakėte, kad e, kai kurie bijosi, jog e, sandorio apmokestinimas sukurs problemų. Iš tikrųjų, tai ne apmokestinimas ar neapmokestinimas gali sukurti problemų. Finansinė krizė sukėlė problemų. Bankų ne, atsakomybės neturėjimas sukėlė tų problemų. Na, aš nelaukiu dabar, kad e, tam tikri stambieji, pavyzdžiui, Amerikos bankai užsimtų filantropiją. Ne, tiesiog e, reikia daugiau moralės, etikos taisyklių, reikia daugiau skaidrumo tam, kad e, užtikrintume pagarbą vartotojams, klientams, finansavimo laukiančioms įmonėms. Darbas e, su šia problema dar nesibaigė. Nepamirškime kai, kurie, kai kurių dalykų, visai nesenios patirties ir nepamirškime, kad šiuo metu gyvename ekonominės krizės sąlygojomis. Žalioji knyga yra konsultacinė priemonė, viešųjų diskusijų priemonė. Parlamentas turi daug įvairių, įvairių pasiūlymų, minčių. E, komisija taip pat turi keletą minčių. Čia dėl ilgalaikio, trumpalaikio finansavimo, dėl infrastruktūrų tikrai, manau, daug kas gali prisidėti šiais klausimais. Na, ekologinių aplinkosaugos aspektų poveikis gal iš karto nebus matomas, bet reikėtų galvoti ir apie ateities kartus. Tai tiek galiu pasakyti apie ilgalaikį finansavimą. Niekas mums nedraudžia imtis iniciatyvų, kurios galbūt nėra, nebūtinai visos yra teisėjų kuros iniciatyvos, galbūt tos iniciatyvos gali būti net ir greitesnio poveikio. Aš manau asmeniškai, kad turėtume kartu renkti Europos augimo iniciatyvą su trumpalaikėmis priemonėmis, trumpalaikio poveikio priemonėmis. Štai, pavyzdžiui, Europos centrinis bankas, e, Europos investicijų bankas, e, obligacijos gali pasitarnauti pasitikėjimo atkūrimui. juk galime jau dabar kurti darbo vietas energijos infrastruktūrų, e, švaraus transporto, ekologijos srityje. Dar pasakysiu, jog kas dėl finansavimo bei bankams taikomų priemonių, tai čia jau Europos bankų institucija atsakinga šioje srityje ir Čia jau bankų institucija turi žiūrėti, kaip Europos centrinis bankas prisideda prie bankų aktyvaus dalyvavimo skatinant realią ekonomiką. Europos centrinis bankas beveik 800 bankų labai didžiulės, didžiulių sumų suteikė paskolino, taigi nereikėtų ir to pamiršti. O dabar dėl mokesčių. Prieš keletą dienų ministrų taryboje apie tai buvo kalbėta. Kol kas dar nėra dėl to susitarta, bet e, nemažai vyriausybių palaiko šią mintį. Aš nemanau, kad toks europinis mokestis paskatins įmonių išsikelimą į, kita, į kitus regionus Man atrodo, kad komisaras kolega komisaras pasiūlė diferencijuoti mokestį į dvi, dviem kategorijom dviejopai taikyti. Šis mokestis, man atrodo, politiškai, morališkai, etiškai turėtų būti uh, teisingas. Aš čia kalbu ne vien tik tai apie Graikiją, apie visas Europos valstybės kalbu. Piliečiams reikia parodyti, kad mes siekiame teisingumo. Būtent todėl dirbame su atlyginimu bei premijų klausimais bankų sektorija. Reikėtų riboti e, labiausiai nepateisinamas premijas bei atlyginimus. Na ir tas mokestis taip pat prisidėtų prie to teisingumo jausmo skatinimo. Tik tai taip piliečiai galėtų pritarti mūsų veiksmams. Dabar dėl hipotekinių paskolų, dėl vartotojų apsaugos dėl įmonių bei fizinių asmenų įsiskolinimo. MVI klausimas. Su Tajanė apie tai dar kalbėsime. Yra speciali programa jiems numatyta. Jūs kalbėjote apie atsakingas paskolas, apie prips, apie indėlių garantijas. Visos šios priemonės yra skirtos sumažinti įsiskolinimo, piliečių įsiskolinimo lygiui arba išvengti per nelik didelio įsiskolinimo lygio. Reikia informuoti vartotojus, reikia juos apsaugoti tuo pat metu, reikia informuoti apie tai, kokių, kokią riziką jie, kokios rizikos jie imasi ir tas piliečių informavimo, kartu juos apsaugant klausimas, bus vienas iš mano 3 2012 metų prioritetas. Ačiū. Udo atrodo dingo, taigi pereikime prie Paskal. Aš pasinaudosiu ir Udo kalbėjimo laiko. Ne, nes taip negalima. Pone Barnie, laba diena. Turiu du klausimus. Pirmasis, kuris yra susijęs su prieš, kelet, prieš kurį laiką jūsų prieš mus prisimta įsipareigojimą dėl CDS. Žinote, kad mes uh, esate kad mes esame prieėmę reglamentą dėl CDS, bet e, dabar reikia reglamentuoti. Ar tai, ka, ar tie, kas parduoda tuos, tas, tuos kreditus, iš tikrųjų gali susimokėti ir už draudimą? Uh, Ir per visą Graikijos krizę šių e, nevykdytų skolintų įsipareigojimų priekyba yra diskutuojama, ar tai pavojinga ar ne. E, dabar reikėtų pagalvoti apie atsparumo testų pritaikymą tiem prie, priekiautojam neįvykdytais skoliniais įsipareigojimais. Ir jie turėtų įrodyti per tuos testus, ar jie ga, ga, galės susimokėti, jeigu uh, jeigu tie sandoriai pasirodys e, blogi. Ar jūs pritarėte tokiam principui, ar kaip nors sprendėte šį klausimą teisėkros prasme? Ir prieš kelias savaitės Financial Times skaičiau, kad jūs kalbėjote apie Potencialų, potencialų susitarimą tarp įvairiausių šalių, tarp įvairiausių vyriausybių. Uh, Niklas Šuntis, yes. Toliau Nikolas Šuntis. Ačiū, ponė pirmininkė komisarė. Jūsų pasisakymo metu jums atrodė, kad reikia reaguoti į tam tikrus kolegų klausimus, kurie atrodo reikalauja pilną atsakymo. Taigi aš šiandien jaučiu poreikį užduoti klausimą, kurį esu uždavęs e, ne kartą per pastarosius dviejus metus ir negavau atsakymo. Ši, šis konkretus klausimas yra susijęs su draudimo klausimais, su situacija Graikijoje ir su jūsų patikimumu bei komisijos patikimumu. Tai yra net klausimas susijęs su neteisėtų akcijų pardavimu e, Vokietijos e, telekomui, Deutsche Telekomui, tai yra Graikijos telekomo akcijų pardavimo, e, kuris įvyko visiškai neskaidrai. Aš apie tai klausiau ne vieną kartą ir šis klausimas visuomet ateinamas ir negaunu jokio atsakymo ponas Venizelos, opozicijos narys, kritikavo tuo, tą akcijų pardavimą, tą e, pardavimą pavadino nelegaliu, bet vis tiek didžiulis akcijų skaičius buvo parduotas Deutsche Telekomui visiškai neskaidriai. Ir ar tas pardavimas nebuvo nelegalus, tai norėčiau sužinoti. Jei jis buvo nelegalus, jūs pats matėte, kad tuomet buvo, buvo pažeista direktyva 25-2004. Ką jūs padarėte? Toliau, kitas klausimas. Kam naudingas šis, šis sustarimas? Deutsche Telekomas gavo daug mažųjų akcininkų sąskaitą. Prašau atsakyti į šį klausimą. Šis klausimas yra susijęs su komisija ir apskritai su politinė sistema Graikijoje. Ačiū. Toliau Astrid. Euh, Ačiū pirmininkė, e, ponė komisijos nary. E, iš pradžių nenorėjau. Pasis... E, visų pirma, norėčiau pasisakyti. Iš pradžių nenorėjau pasis, pasisakyti ir užduoti klausimo dėl mokesčių, bet kadangi tai nėra jūsų kompetencija. Uh, Komisija dirba kolegeliai, visi kartu ir nėra čia tik tai vieno konkretaus asmens atsakomybė, todėl jūs taip pat esate atsakingas už tą klausimą, kurį kėlė kolegė Podimata. Aš norėčiau dabar išsiaiškinti, ar tai, ką skaičiau spaudoje po paskutinės ministrų tarybos dėl šio uh, mokesčio yra tiesa. Kiek aš supratau, to, takso, to, to mokesčio mintis jau yra kaip ir palaidota. Aš labai nustebau iš jūsų išgirdusi, kad jūs nesibaiminate dėl įmonių išsikelimo į kitus regionus. Uh, Na, turiu pasakyti, kad visai neseniai spaudoje, socialistinėje Luksemburgo spaudoje skaičiau straipsnį. Labai gaila, bet neturiu dabar su savimi šio straipsnio. Šiame straipsnėje yra aiškiai parodyta, kokio neigiamo poveikio tai galėtų turėti, ypač e, kiek tai susiję su įmonių išsikelimu į užsienį. Tas pasiūlymas yra kaip ir kaskadinis pasiūlymas ir tas mokestis praktiškai reikš mirti ištisiems e, finansų sektoriams Europoje. Na, aš jums nusiųsiu tą straipsnį ir labai džiaugiuosi, kad mūsų finansų ministras taip pat tai jau suprato, nepaisant to, kad mūsų ministras pirmininkas kalba vis dar kitaip. Mes išklausome labai karštas, už, uždegančias kalbas, pasisakančias už tokį mokestį tiek komisijos e, nariai, tiek mūsų ministras pirmininkas taip mane, bet dabar mūsų finansų ministras jau pradeda suprasti, gali bū, kokios gali būti tokių veiksmų pasiekmes Luksemburgo biudžetui. Taigi, manau, kad atėjo laikas galbūt objektyviau ir jums pasižiūrėti į galimas tokio pasiūlymo, tokio jūsų pasiūlymo pasiekmes. Aš nesakau, kad nereikia, aš nesakau, kad nereikia tokio mokesčio siūlyti. Aš tiesiog sakau, kad jūsų pasiūlymas nėra praktiškai pritaikomas Aš manau, kad poveikis tokio mokesčio būtų tikrai mums nepriimtinas. Geriausias dalykas, ką komisija galėtų padaryti, tai galėtų atsijimti tokį pasiūlymą ir pasižiūrėti, ar negalima būtų pateikti kitokio pasiūlymo, jeigu jų pageidaujama įvesti mokestį ES lygiu. Jūs puikiai žinote, kad didžioji dalis politinių lyderių ir vadovų e, mano, kad geriausias sprendimas būtų e, mokestis e, Europos, atsiprašau, pasauliniu lygiu, bet tai jau yra utopija. Ir jeigu jau Europos lygiu e, bandome tai įvesti, tai visos 27 valstybės narės turėtų tai padaryti, nepaisant to, kad valstybės narės kaip ir gali daryti, ką nori savo šalyje. Jeigu ponia Merkel ir pona Šoible nori Vokietijoje tokį mokestį numatyti, Tai jie gali tai padaryti ateityje ir praeitie galėjo tai padaryti. Prancūzijos prezidentas irgi gali daryti tai, irgi gali mokesti tokį numatyti. Nereikia galvoti, kad, to šalis, įvesti, kur, kad tom šalims, kurios nori įvesti tokį mokestį, reikalingas yra Europos pritarimas. Ne, tos šalis yra e, savarankiškos ir jos gali tai padaryti. Jeigu jos tos valstybės narės nori tai padaryti, tai tegu taip ir daro, aš labai džiaugsiuosi tuo. Tačiau yra ir tokių šalių, kuriuose tokio mokesčio įvedimas turės baisių pasiekmių valstybėms pajamoms bei užimtumui. Ir tokios valstybės narės turėtų e, turėti pasirinkimo teisę neįvesti tokio mokesčio. Dabar sakoma, kad mes už, o kiti prieš. Ne, kiekvienas gali daryti, ką tinkamas ir tegul daro jie, ką nori. Bet juk ponas Junkeris uh, euro zonoje. Tai pasiūlė ne Merkel, ne ponas Šoiblė. Pirma, ponas Junkeris tai padarė. Pirma, Junkeris tokį pasiūlymą pateikė. Galbūt su Liu, Junkeriu Luksemburgė kalbėkite ir paprasčiau šią problemą išspręsite. Jau šiek tiek daugiau negu kad prieš metus ponas Junkeris pasisakė už tokio mokesčio įvedimą, nepaisant to, kad jo finansų ministras pasisakė prieš. Pone Gigal, aš irgi galiu pasisakyti už, nes aš žinau, kad tokio mokesčio niekada nebus. Aš nesu tokia veidmainiška ir sakau viską tiesiai šviesiai dabar jums į akis. Gerai, komisarui reikia jau baigti šią klausimų ir atsakymų sesiją. Aišku, tai nėra jo portfelis, jo atsakomybė, tačiau žinome, kad kartais ministrai apsigalvoja. Tačiau dėl to, kas papuola į jūsų kompetenciją, galbūt galėtumėte atsakyti. Euh, Kaip kad panelių link sakė, labai arši, aistringai kalbėjo, kaip kad jis sakė, komisija yra kolegiali institucija. Ir yra ir kitų klausimų, tokių kaip štai pavyzdžiui finansinis koordinavimas ir harmonizavimas. Ar ir toliau tęsime bendrojoje rinkoje, naudodami skirtingas apmokestinimo bazės 27 septyniose valstybėse narise. Štai pona Šemeta patikė pasiūlymą, bei taip pat e, ekologinis apmokestinimas yra pasiūlytas. E, tie, kurie teršia, turi mokyti daugiau. Aš palaikau tokius pasiūlymus. Tokie pasiūlymai yra labai teisingi. Gerbiama ponė Liuling tas nedidelis vertės finansinių sandorių apmokestinimas yra teisingas mokestis. Ko gero, tiek vienose, tiek kitose valstybėse narėse išgirsite, išgirsite tiek nacionalistinių, tiek populistinių, tiek e, labai egoistiškų pasisakymų, bet toli su tuo nenueisime. E, vidaus rinka, kažin ar ilgai taip funkcionuos, taikant tokį požiūrį. Na, galbūt pasiūlymą galima būtų tobulinti. Galbūt reikėtų, kaip manoma, plačiau tokį mokestį taikyti, tik tai taip jis būtų veiksmingesnis. Juk jau dabar yra tam tikrų mokesčių. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė neprašė e, leidimo taikyti stand duty mokestį tam tikrose biržos platformose. JAV yra mokesčių, Hongkongė e yra mokesčių taikomų sandoriams, taigi tai nėra kažkoks tai e, tabų. Aš manau, kad mokestis Europos lygių yra geras dalykas. Dar taip pat buvo iškeltas klausimas dėl CDS e, prekybos CDS, tai yra nevyk, kredito nevykdymo apsikeitimo sandarių. Šis klausimas mums taip pat rūpi. Šios, ši rizika turi būti suvaldyta tinkama eiga. Visi subjektai turi prisimti savo vaidmenį. Aš ko gero nuo jūsų klausimo labai daug nenutolsiu, nes daugumą subjektų vykdančių kredito nevykdymo apsikeitimo sandoris yra bankai. Ir bankų reglamentavimo veikla čia būtų nebloga. Aš į esmą kreipiausi, e, prašydamas padirbėti su šio klausimu, atsižvelgiant į Graikijos pavyzdį. Ir galiu pasakyti, kad atėjus laikui tikrai būsiu pasirengęs įgyvendinti atsparumo testus su tais emitentais, kurie nėra bankai, arba imtis kitų atsargumo priemonių. Nes man atrodo, kaip ir jums, kad šioje srityje slypi dar pavojų. Jūs taip pat e, <laughs> skaitote Financial Times, o ponė Liulink skaito Luksemburgo socialistų spaudą. Na, aš irgi Europos socialistinę spaudą skaitau ir kartu Financial Times skaitau. E, Financial Times tikrai yra puikiai informuoti, bet ne visada. Aš niekada negirdėjau apie tai kalbant, man niekas tikrai negirdėjau apie tokius dalykus, galiu jums e, tiesiai šviesiai tai pasakyti, man tai atrodo neįtikėtina ir net nepageidautina. Aš e, tik tai galiu pasakyti tiek, kad esu pasirengęs ir toliau dirbti kartu su jumis. Na, bet kartu niekas man nekliudo domėtis e, gynybos bei išorės politikos klausimais, kurie mane jau e, labai, nuo labai seniai domina. Kitas klausimas buvo dar pateiktas, panošiltis. Šiltis jūsų šalies Graikijos situacija yra tikrai išskirtinė. Pone Šultis, aš nenoriu čia nieko pateisinti, noriu tik tai paaiškinti, kad e, daug neįprastų sprendimų buvo priimta dėl išskirtinės situacijos. Bet kaip, kad jūs sakėte, aš turėčiau užtikrinti, kad ES teisė turi būti, būtų taikoma tinkamai. Lygiai taip pat ir viešųjų įmonių privatizavimo srityje. Mes, ponia Šultis, susisiekėme su Graikijos institucijomis šiuo klausimu. Toliau tęsime tyrimus, žiūrėsime, kasgi realiai įvyko. Objektivus tyrimas, ko gero, užtruks ilgesnį laiką, e, nes jūsų šalis, kaip žinia, turėjo e, labai daug problemų. Ir jeigu dabar po objektivaus tyrimo paaiškės, kad nelegalios praktikos atveju iškilo, tai iš karto bus pažeidimo procedūra pradėta. Nikolai, prašau. Norėčiau... Norėčiau priminti komisarui, kad neteisėtas veiksmas, apie kurį kalbu, buvo prieš tą baisę situacija. Visą tai vyko 2008 metais, taigi negalite viso to pateisinti išskirtinę krizės situaciją. Viskas įvyko anksčiau, 2008 metais. Ir aš vis dar laukiu atsakymą iš klausimą. Taip, visa tai nutiko 2008 metais, krizė irgi 2008 metais prasidėjo ir Graikijoje e, privatizavimo e, klausimas e, yra vienas iš sprendimų siekiant sumažinti valstybės skolą. Turiu tik tai pasakyti, kad jūsų šalies atveju visiems reikia labai atsargiai dirbti. Nereikia papildomos naštos užkrauti prie jau turimos naštos. Bet tai nepateisina to, kad privatizacija vyksta galimai, galbūt neskaidriai. Pone Šultis, kaip ir sakiau, tyrimas trunka ir gali užtrukti ilgokai. Ir jeigu po jo paaiškėtų, kad vyko nelegali veikla, tai iš karto bus pritaikytos atitinkamos taisyklės ir be jokio pasigailėjimo bus pradėta pažeidimo procedūra. Ačiū. Matome, kad bus laikomasi tinkamas procedūros. Ačiū komisarė, ačiū už jūsų atsakymus. Tikriausiai rudenį vėl pasimatysime. Ačiū. That, uh, short... Dabar padarysime trumpą dešimties minučių uh, pertraukėlę, nes kitos sesijos pranešėjas dar neatvyko.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 Okay, we can. Na, galime tęsti posėdį. Ar visi sugrįžo į savo vietas? Dabar pereiname prie 14 darbo tvarkės punkto Europos piliečių ir įmonių 20 pagrindinių rūpeščių susijusių su bendrosios rinkos veikla. Edvardo Siklūno nuomonės e, parengtos svarstymas. Prašom. Man atrodo, kad šis pranešimas yra inovatyvus, e, skiriasi nuo kitų, kadangi jis atspindi tiesiogiai Europos piliečių nerimą Šio dokumento pagrindu pasitarnavo darbo dokumentas, kurį pateikė Europos komisija, kuris vadinasi e, bendra rinka iš žmonių perspektyvos 20 pagrindinių rūpeščių. Šis dokumentas pabrėžia 20 pačių plačiausiai paplitusių rūpeščių kylančių įmonėms ir piliečiams dėl bendrosios rinkos finans, funkcionavimo. E, atlikome analizę, an, išanalizavome įvairiausias užklausas ir skundus, kurių susilaukė komisija iš Europos vartotojų centro, Europos užimtumo tarnybos, taip pat E, Europos įmonių tinklo. Šie duomenys suteikia informacijos apie kliūtis, su kuriomis susituria tie, kas nori pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamomis teisėmis ir galimybėmis kasdienėme gyvenime. Ir galima palyginti šias, e, šios duomenys su statistiniais Eurobarometro apklausos duomenimis. E, paskui buvo dar išgrėnintos išvados e, diskusijų metu, apklausų metu. Ši, šie duomenys e, pateikia gana solidų vaizdą apie bendrosios rinkos situaciją ir kokia yra patirtis praktikoje. Bendras pastebėjimas. Išvados patvirtina, kad egzistuoja spraga tarp lūkesčių ir realybės. ir ji kyla iš trijų tarpusavyje susijusių spragų. Pirmoji spraga yra informacinė spraga, kai žmonės nepakankamai žino ar supranta savo teisės. Paskui įgyvendinimo spraga dėl netinkamo ar nevisiško ES taisyklių perkelimo ar taikymo. Ir galiausiai turiu pripažinti, taip pat yra ir teisėkuros spraga, kai dar nėra sukurti tinkami teisiniai instrumentai, kurie leistų užpildyti spragą tarp to, kokie yra piliečių lūkesčiai ir ką gali gauti praktikoje iš bendrosios rinkos. Pagrindinis komitetas yra IMKO, kur Regina Bastos yra pranešėja. Ir mūsų buvo paprašyta pateikti nuomonę. Ne dėl visų 20 rūpešių, bet dėl tų, kurie yra aktualiausi mūsų komitetui. Tai būtų tokie rūpeščiai, kurie priklauso mokesčių sričiai, PVM, bankininkystės paslaugų, pensijų sričiai, taip pat paveldėjimo klausimai, ir verslo finansavimo klausimai. Susijęs su žmonėmis, kurie nori judėti tarp šalių ir kuriems kyla, kyla e, problemų ne savo šalyje, bet e, norint persikelti į kitą šalį, tiek vykdyti verslą, tiek įdarbinti ar įsidarbinti tarp mūsų nuomonė pateiktų pastebėjimų yra šie. Reikia užtikrinti banko sąskaito atidarimo supaprastinimą, taip pat kapitalo perkelimo į užsienį klausimus išspręsti, taip pat paveldėjimo klausimus. Komisija pasiūliusi yra rekomendacija, uh, E, palikimo apmokestinimo srityje, o mes raginame peržiūrėti pensijų fondų direktyvą taip pat. Taip pat yra punktas ir dėl biurokratijos, kur reikia užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos ir teikti nepriklausomus patarimus dėl finansų. Taip pat iškyla ir rizikos kapitalo klausimas. Pasirodo, kad reikia šioje srityje sukurti gerai parengtą Europos tvarką ir siekiant išspręsti rizikos kapitalo trūkumo problemą. Taip pat PVM susigražinimo procedūros kitose šalise Dabar ši sistema yra labai biurokratinė ir sudėtinga ir mes galėtume supaprastinti naštą šioje srityje. Taigi, pirmininkė, tokie yra pagrindiniai pastebėjimai nuomonėje, kurią rengiu. Ačiū. Dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus. Pirmiausia, apie pavardų Sofiją. Prašom. Merci, madame la présidente, chers collègues. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, Taigi, pono Sikluna nuomonės projektas. Šiuo klausimu diskusijos yra labai naudingos, kaip kad sakė ponas Sikluna, yra didžiulis skirtumas tarp to, ko laukia piliečiai ir tarp to, ką jie realiai kiekvieną dieną išgyvena dėl mūsų čia turimo teksto. Na, be jokios abejonės turime bendrąją rinką, tai yra puikus sėkmės pavyzdys, bet yra dar spragų, netinkamų veikimo tam tikrų priemonių ir būtent šioje nuomonėje visa tai yra apžvelgiama. Na ir dar bendrosios rinkos kūrimo tikslas nėra vien tik tai patvirtinti šimtus tūkstančius suderinimo direktyvų. Ne, tikslas būtų pasižiūrėti, kas realiai veikia arba neveikia, ką, kaip piliečiai tai realiai gyvena. Na, aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija bei komisaras Barnyje labai e, didelę reikšmę teikia bendrai rinkai. Kolegos Eduardo parengta nuomonė yra tikrai labai kokybiška ir čia yra apimami visi e, taikymos ir ties aspektai. Keletą čia dalykų norėčiau išskirti. Kai ką Eduardas jau paminėjo iš jų, na, mano manimu, labai svarbus dalykas yra mokestinės kliūtis tinkamam bendrosios rinkos funkcionavimui. Štai pavyzdžiui, dvigubas apmokestinimas. Tai būtų tik tai vienas iš pavyzdžių. Aš pritarčiau pranešėjai. Mes atvėrėme sienas piliečiams, daug kas važiu, važinėja tarp skirtingų ES šalių dirbti arba praleisti pensijos. Nebūtinai visi ieško mokestinių prieglopščių. Ir nepaisant to, jie susiduria su e, didžiulę, sudėtingą fiskalinių mokestinių taisyklių sistemą. Aš žinau, kad labai sudėtinga išjudinti yra mokesčių klausimų sritį. Bet man atrodo, kad Europos Sąjungai priklauso siekti fiskalinių suderinimo. Komisarai kalbėjo, man tai atrodo labai svarbu ir kaip pat pranešė sakė, uh, Pranešėjas taip pat pabrėžė to svarbą. Na, pranešėjas taip pat kalbėjo apie augimo vektorius, apie e, darbo vietų kūrimą. Labai džiaugiuosi tuo, be jokios abejonės visi e, palankiai sutinkame ekonominį augimą bei darbo vietų kūrimą. Na dabar dėl rizikos kapitalo aspekto, tai norėčiau Jums pasiūlyti pagalvoti apie socialinį verslumą. Jūs tikriausiai žinote, kad e, ką tik tai štai kalbėjome ir vakar kalbėjome apie e, Europos socialinių investicijų fondą. Ir šis paketas siūlomas kartu su e, rizikos kapitalo paketu. Taigi aš siūlyčiau dabar šioje nuomonėje abu šiuos klausimus e, trumpai aptarti. Kaip kad sakė komisijos narys Barnyje, 10 procentų visų ES įmonių sudaro, įdarbina 11 milijonų darbuotojų. Ir galbūt galima būtų šiais duomenimis papildyti nuomonę, bet be jokios abejonės dar turėsime daug laiko apie tai pakalbėti. Pranešėjo rengiamas dokumentas yra tikrai puikus, kokybiškai parengtas ir juo remiantis galime daug ką nuveikti ir toliau dirbti. Ačiū dabar žvelgiu šešėlinių pranešėjų sąrašą ir nustebau pamačiusi, kad aš pati esu šešėlinė pranešėja liberalų vardu. Reikia kažką pasakyti. Nikolas taip pat matau, kad nori kalbėti. Tikriausiai sutiksite, kad tai, kas parašyta, Edvardai, kaip paprastai, yra labai naudinga ir į temą. Galbūt šiek tiek galime padirbėti ties šio tekstu su pakeitimais. Atrodo, kad žodžio limito tokio didelio nėra. Tiek keletas dalykų, kurie man kilo, kurie atėjo galva, galbūt nebūtinai atitinka šio komiteto kompetencijas, bet galbūt būtų galima pakalbėti ir apie pensijų fondų perkelimą ar judėjimą. Atrodo, kad mes kuriame įvairiausias taisyklės dėl pensijų draudimo gyvybės draudimo kalbant apie tarpvalstybinius e, dalykus, tačiau gali būti situacijų, kai met, kuomet negalime perkelti lėšų ne, iš vienos šalies į kitą, o žmonės perskelami galbūt gali norėti tai padaryti. Aš sutinku su jumis, kad reikia supaprastinti PVM struktūras ir nežinau, koks yra tavo pašto krepšys, tačiau tai yra vienas iš tų dalykų, su kuriuo susidarėme mes, kai mažasis verslas susidarė su problemomis atsigražinamas PVM iš kitų šalių. Nors Solvit tinklas yra naudingas. Na ir konkrečiau, <clears throat> dar vienas dalykas, kuris ne, specifiškai nepriklauso šiam komitetui, bet yra visą laiką koreliacinių lentelių klausimas. Komisija mėgsta tas lenteles ir apie tai kalba teisėkoros procese, bet iki šiol mums nepavyko jų e, panaudoti visur. Ir šiame kontete mes e, parodome pavyzdį finansinių taisyklių e, srityje. Bendra taisyklių knyga kol kas neveikia vien pati savaime, savaime, todėl reikia darybų. Tačiau turi būti ir kitų temų, kur tai taip pat tiktų. Ir aš norėčiau pasiūlyti kad kolegos kitose komitetuose tai taikytų taip pat, kai kalbame apie tai, kad viskas nueina iki regioninio lengmens gyvendinant, viskas tampa sunkiau. Tačiau bent jau ten, kur nėra regioninio gyvendinimo aspekto, galėtume griežčiau pareikalauti naudoti koreliacinės lenteles, kad piliečiai aiškiai suprastų, koks yra įstatymas jų pačių šalyje ir kitose šalyse. Man atrodo, kad e, be to mes susidurime su minų lauku. Netgi tiems žmonės, kurie nori kažką patarti jiems, e, tai pasidaro labai sudėtingas procesas, nes e, labai sudėtinga viską išsiaiškinti. Taigi tiek mano pasisakymų, nematau nieko iš žaliųjų, dirkai EKR vardu. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasveikinti šią iniciatyvą. Ji mums primena tai, dėl ko mes čia esame. Bendroji rinka yra dar negyventytas pažadas. Kasdien kviečiai ir verslas susiduria e, su jo trūkumais, su jos trūkumais, kai nori pasinaudoti teisėmis. Tik bendroji rinka jiems gali suteikti visus įvairiausius produktus ir paslaugas iš savo šalies ar iš kitų šalių tokioje rinkoje kapitalas laisvai judėtų ir žmonės turėtų teisę dirbti ir gyventi kur tik nori Europos Sąjungoje. Šio, šiame nuomonės projekte ponas Skiklūna teisingai atkreipia dėmesį į tuos klausimus, kur mūsų komitetas gali pasiūlyti papildomos vertės vidaus rinkos komitetui. Todėl aš pritariu šiems elementams, kuriuos kelia pranešėjas, pavyzdžiui, poreikį mažinti mokesčių kliūtis darbuotojams ir, už, ir darbdaviams, e, spręsti dvigo apmokestinimo problemas ir pagerinti prieigą prie informacijos apie sudėtingus bankinius ir investicinius produktus. Aš pateiksiu pakeitimų dėl keleto kitų pasiūlymų. Pavyzdžiui, galėtume sustiprinti nuomonę, kad visas bankininkystės sektorius Europos Sąjungoje tikslas turėtų būti teikti kapitalą realiai ekonomikai. Antras svarbus dalykas e, yra supažindinti piliečius plačiau apie mokesčius ES. Taip pat e, pranešėjo pasiūlymas dėl finansinio švietimo turėtų būti išplėtotas. Taip pat būtų galima plėtoti visą bendros rinkos potencialą iki galo ją įgyvendinant. Pavyzdžiui, paslaugų direktyvą įgyvendinant visose srityse, tuomet užbaigtume su rinkos suskaidimu ir panaikintume uh, kliūtis paslaugų, naujovių ir kūrybiškumo judėjimui. Kadangi aš dirbau buvusio komisaro Balkansteino kabinete, aš pamenu, kaip ši direktyva buvo smerkiama. O dabar matau, kad dabartinė komisija mano, kad tai yra svarbus ekonominio augimo e, veiksnys. Taip pat galbūt galima pagalvoti apie kilmės šalies principą, kuris e, nepateko į šią direktyvą ir Tai, e, jį vėl įtraukti per sustiprinto šalių, kurios nori tai daryti bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, per koaliciją tų šalių, kurios nori eiti greičiau negu kitos. Apskritai sveikinu ponas Kiklūną parengus šią nuomonę ir tikiuosi vaisingai bendradarbiauti rengiant kompromisinius pakeitimus. Ačiū, toliau Nikolas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad e, pranešėjas tikrai gerai padirbėjo. Tie klausimai, kuriuos jis sprendžia šią nuomonę, yra be galo svarbus ir iš tikrųjų aktualūs. Tačiau komisijos, tačiau jie patenka į komisijos atlikto tyrimo spastus ir taip pat į komisijos nustatyto darbų grafikos spastus. Komisija ketino nustatyti ko, ką, kas kelia nerimą Europos piliečiams. Manau, kad Tačiau manau, kad to padaryti nepavyko. Pirmiausia, europiečiai visų pirma susirūpinę dėl to, ar turi darbą ar ne. Visi žinome, koks yra nedarbo lygis. E, piliečiai bijo dėl neiškios situacijos. Antra, ar netekę darbo jie gaus tinkamas pašalpas, paskui ar jų vaikai ras darbą. Tai yra pagrindiniai nerima europiečiams keliantys klausimai. To negalima ignoruoti. Toje pačioje studijoje piliečių nuomonė dėl ES socialinės politikos yra neigiama. Žmonės mano, kad e, pagal šią konkrečią patvirtintą politiką ateities nėra. 62 procentai mano, kad nėra tinkamos prieigos prie darbo vietų ir kad su skurdu netinkamai kovojama, o taip pat nekovojama su socialinė mm, marginalizacija ir susvetimėjimu. Tokie yra pagrindiniai europiečių rūpeščiai. Šiame pranešime matome 20 rūpeščių, 20 rūpimų klausimų. Tie klausimai iš tikrųjų egzistuoja, tačiau jie nėra realūs klausimai. Jie nenušviečia realiosios Europoje susidariusios situacijos. Vėlgi pakartosiu, kad pagrindinis europiečių rūpesis yra nedarbas. O kur slypi problema? Problema yra susijusi su vidaus rinkos e, struktūros nefunkcionalumu, o galbūt ir galbūt mums e, dėl to reikėtų pagalvoti iš naujo apie vidaus rinką, ar ji yra tikslas pats savaime, ar kaip mes išspręsime įvairius, įvairius šios vidaus rinkos nefunkcionalumo klausimus. Jeigu norime išspręsti pagrindinės europiečių problemas ir pagalvoti apie ateities kartas, tuomet turime per, iš naujo apmastyti visą vidaus rinkos struktūrą. Šis pranešimas kalba apie įdomias temas, kurios yra labai svarbios, tačiau jos nėra esminės europiečių problemos. Ir taip pat nepateikiama būtinų rekomendacijų, kaip spręsti šios pagrindinius europiečių rūpeščius. Taip pat manau, kad viskas susiveda į pagrindinę Europos nustatytą struktūrą. Ačiū. Thank you, Edward. Ačiū, Edvardai. Kadangi nematau daugiau norinčių pasisakyti. Tai prašom. Well, all... Dėkoju už šešėlinių pranešėjų pastabas, aš jas pasižymėjau, man jos atrodo labai naudingos ir lauksiu jų pakeitimų Galbūt galėsime susitikti ir pakalbėti apie tai. Dėl paskutinio pono Huntis e, išsakytos minties sutinku visiškai. Tai nėra galutinis e, problemų sąrašas. Pranešimas yra apie e piliečiams rūpimus dalykus, kurie, tie, tiems piliečiams, kurie juda, kurie nori prekiauti tarp valstybinių mastų, kurie nori atsidaryti sąskaitų užsienyje Tai yra apie darbuotojus, už darbdavius, verslus, kurie nori judėti, ką jiems siūlo vidaus rinka. Tai nėra visų apskritai piliečių problemos. Čia tuo reikia sustoti, jis yra teisus, apie tai galima kalbėti. Yra daug rimtesnių problemų negu šios, ko gero, bet ir aš sutinku. Bet mano e, Išsakytos mintis buvo susijusios su tuo, kad reikia spręsti problemas, kurios kyla Europos piliečiams ir verslui tarpvalstybiniu mastu bendroje rinkoje. A, tai tiek. Ačiū. Grafikas yra trumpas. Pakeitimas kovo 20, 29. Jos aptarsime 25-26 balandžio. Balsavimas gegužės 331, pranėmė komitete balsavimas 31 birželio, o plenariniai sesijai klausimas teikiamas rugsėjo mėnesį. Gana lietai, ar ne? Gerai, ačiū. Tuomet pereiname. Na, atrodo, mes dar šiek tiek e, turime daugiau laiko, bet reikalingi žmonės čia yra. Aptarėme 15 klausimą 2014-2020 metų ES muitų ir mokesčių srities veiksmų programos nustatymas fiskus ir sprendimų 1482 ir 624 2007 panaikinimas. Šis dokument, šie dokumentai yra bendras klausimas, sujungtas klausimas kartu su IMKO komitetu svarstamas bendrai su IMKO komitetu, bet gali būti, kad, jis, kad bus atskirti kai kurie klausimai. IMKO jau surengė vieną posėdį šio klausimu, ten dalyvavome ir mes. Salbo pirmininkavo mūsų vardu. Dabar kitas mūsų sustikimas su Sofija Pedikainen ir pirmiausia steiksime žodį Teodorui Stolojanui, kad jūs pristatytų šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip matote, čia turėtų būti bendras posėdis ekonomikos reikalų ir rimko komitetų ir geriau būtų, jeigu mes nebūtume vieniši. Pagal 51 darbo tvarkos taisyklių straipsnį turėtume renkti bendrą e, posėdį ir renkti bendrą pranešimą ir bendrai balsuoti. Kur dabar esame? Kaip žinote, Imko surengė posėdį pirmadienį. Jie nusprendė, dar kartą pritarė idėjai, suskaidyti pranešimą į dvi programas. Nes ši programa Fiskas sujungė dvi ankstesnės programas Custom 2013 ir Fiskalis 2013. E, tai buvo kita programa. Ekonomikos reikalų komitetas taip pat e, pagalvojo, kad reikėtų išskaidyti šias programas, o pagrindiniai argumentai atskirti šias programas yra tokie, rezumuosiu trumpai. Čia yra dvi programos, kurios veikia labai gerai. Tokią išvadą padarė, e, padaryta, tokia išvada padaryta vertinimo vidurio laikotarpio ataskaitoje. Turint dvi e, programas, abi, abu sektoriai turėtų aiškesnį profilį, nes tai yra du atskiri sektoriai priklausantis dviejoms e, politikos sritims ir turi skirtingus tikslus ir atrodo, kad kyla pavojus dėl nesutarimo keliais klausimais, ypač kai kalbam apie mokesčius, mokesčių sritį. Kaip čia pasakius. Ir yra suvokiama, kad tokie nesus, ne, nesutarimai gali e, sulėtinti muitų programos progresą. Yra keletas valstybių narių, Pagal mūsų turime neoficialią informaciją Junktinė karalystė, Vokietija, Itali, Italija, Čekija, kurios pritarė tų programų atskirimui. Dabar žinome, kad taryba nepriemė sprendimo dėl šio klausimo atskirti ar neatskirti šių programų. Taip pat turime komisaro Šemetos laišką, jis e, labai tvirtai argumentuoja apie tai, e, tai kad reikėtų išlaikyti vieną programą abiems sektoriams, muitams ir mokesčiams. Jis argumentuoja, kad pagal užduotis, kurios tenka visoms Europos institucijoms supaprastinti daugiametės finansinės programos naująją kartą. Yra bendra finansų sistema su bendromis taisyklėmis visoms e, programoms. Naujas finansinis reglamentas yra poreikis standartizuoti programas skirtas įvairiems sektoriams pagal tikslus įgyvendinimą, vertinimą, auditą Taip pat tame laiške e, komisaras pabrėžė poreikį gerinti bendradarbiavimą, ieškoti sinergijų tarp mokesčių ir apmokesnimo sistemų, muitų ir mokesčių sistemų ir e, tų sektorių skirtingi tikslai, veiksmai, skirti biudžetai. Iš tikrųjų, Šioje programoje, kur sujungiamas dvi ankstesnės programos, yra konkrečių tikslų tiek muitams, tiek e, mokesčių sektoriui, sektoriui ir yra bendrų tikslų. Taip pat yra ir atskiri abiems sektoriams matyti biudžetai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė pritarė bendrai programai Aš norėčiau tik tai paminėti dar e, vieną dalyką, neoficialų pranešimą ar ataskaitą, e, ką sužinojome iš diskusijų taryboje. Yra keletas valstybių narių, kurios mano, kad ši programa įveda naujus tikslus, pavyzdžiui, sąjungos teisės įgyvendimo parama ir taip pat išplečia komisijos kompetenciją įtraukiant e, mokesčių pareigūnų apmokymas, kas yra jų nuomonė e, valstybių narių reikalas. Yra tokių diskusijų. Dėl e, programos esmės. Prieš baigiant kalbėti apie teisėkuros proceso problemą, mes atsidurime situacijoje, kuomet turime dirbti remdamėsi 51 taisykle kol kas. Ir kuomet taryba apsispręs, kaip elgtis, išskaidyti programas ar ne, tuomet matysime, kaip eiti toliau, kaip mums toliau dirbti. Dėl programos esmės. kaip sakiau, turime vidutinio laikotarpio įvertinimą ir turime poveikio vertinimą. Fiskus 2020. Dabar kalbu apie fiskus. Nes e, mokesčiai yra mūsų komiteto kompetencija, o muitai yra IMKO kompetencija. Tai nereiškia, kad negalime teikti pakeitimų muitų sryčiai. Galiu pasveikinti komisiją, nes komisija atsižvelgė į visų e, ataskaitų vidutinio laiko tarp poveikio vertinimo rekomendacijas ir, aišku, pabrėžiama kova su sukčiavimu, mokesčių vengimu, tarprastinių sukčiavimų, administracinių nesnaštos mažinimų mokesčių mokėtojams ar institucijoms, gerinti atskaitomybės sistemą, taip pat kurti ES informacijos tinklą keitimus informaciją. Šios, šias rekomendacijas komisija atsižvelgia rengdama šią programą, įskaitant ir bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis. Dėl programos taikymos ryties, išskyrus ką, tai, ką mes žinome iš ankstesnės programos dėl PVM, akcizų, pajamų ir kapitalo mokesčių, ši programa taip pat apima naujus tikslus. Pavyzdžiui, tarpusavio parama išieškant e, ieškinius susijus su e, mokesčiais. O kas bus e, ateityje bendra konsoliduota mok įmonių mokesčių bazė ir taip toliau dėl dalyvavimo. Čia yra viena naujovė. Žinome, kad valstybės narės, kandidatės, potencialios kandidatės šalis Komisija siūlo šiai programai ir naujus, naujas partnerės. Tai yra šalis partnerės e, pagal Europos kainysės politiką, žinoma, su sąlyga, kad tos šalis yra pakankamai pakeitusios savo reglamentus ir institucijas, kad galėtų priartėti prie to, ką mes norime matyti tose šalise. Čia įtraukiame taip pat ir išorės ekspertai. Dėl atitinkamų tinkamų veiksmų komisija siūlo išlaikyti tas pačias struktūras, kaip ir pagal ankstesnės programas, bendrus veiksmus, tai yra keičiantis žiniomis, gerą praktiką, kurti Europos informacinę sistemą ir taip pat mokymo veiklą, plėtojant e, žmogišką kompetenciją. Žinoma, ši programa atitenka Europos 20 metų strategiją. Noriu priminti Jums, kad e, ankstesnės programos ir ši bendra programa. Vykdoma centralizuotai. Tai yra komisija įgyvendina programą, žinoma, kartu su valstybėmis narėmis, tačiau užvaldymą atsakinga komisija dėl biudžeto. Bendras vokas sudaro 777,6 milijonų eurų, suskirstytus muitų sektoriui 544 milijonai eurų, tai yra 70 procentų, o mokesčių sryčiai 232,2 milijono, tai yra 30 procentų. Šiuo metu tai, ką galima pasakyti apie biudžetą, yra štai kas. Žinoma, niekas nemėgsta mokesčių. Atrodo, kad mokesčių sektorius yra nepakankamai finansuojamas. Tai būtų, manau, pirmasis vertinimas. Lyginant e, su to, ką šis sektorius turi nuveikti ateityje pagal šią programą. ankstesnių programų metu, jeigu atsižvelgtume į tuos pačius e, argumentus, kuriuos komisija naudojo e, daugmetiai finansiniai programai, tai reikėtų paimti 2013 metų lygmenį, padauginti iš 7 ir pakoreguoti pagal infliaciją, tai yra 2 procentus per metus, tai atrodo, kad muitų sektorius gautų daugiau 50 procentų išteklių, 15 procentų, o mokesčių sritis gautų minus 1 procentą. Tačiau tai yra labai maždaug tik tai tokie skaičiai. Svarbiausia yra tai, kad pagal ankstesnės programas muitų srities biudžetas sudarė 67,3 procento viso biudžeto, o dabar 70 procentų, tai yra jis padidėjo, o mokesčių sritis turėjo 302,7 procentus biudžeto, o dabar būtų 30 procentų. Tai reiškia, kad tam tikra vienu ar kitu būdu mokesčių sritis bus skurdesnė. Jeigu pažvelgsime į biudžeto struktūrą, tai matome, kad e, informacinių technologijų išlaikymas, plėtojimas sudaro 81,6 procentų muitams ir 17 procentų mokesčių sryčiai. Tai yra didžioji biudžeto išlaidų dalis yra skirta informacinėms technologijoms. Tai yra, e, o naujas pavadinimas yra Europos informacinė sistema sąjungos komponentai, kurie, yra, kurie priklauso komisijai. Muitų sektorija padidėja bendrų veiksmų svarba, tai reiškia seminarų rengimas, diskusijos ir panašiai keitimasis žiniomis, geros praktikos pavyzdžiais, o mokesčių srityje didėja tik tai mokymai. Tai štai ką aš e, Jums pristatau dabar ir mielai norėčiau išklausyti Jūsų nuomonių. Yra paskirti trys šešėliniai pranešėjai, taigi labai ačiū. Uh, Ačiū. Dabar žodis Liemui iš socialistų frakcijos. Um, Ačiū. Aš norėčiau pritarti mūsų draugo Stolojan abejonėms dėl muitinių ir fiskalis mm. programos sujungimo į fiskus programą. Aš suprantu, kad e, Europos komisija pageidauja e, supaprastinti reglamentavimą, sumažinti programų skaičių, bet e, tai neturėtų, dėl to neturėtų nukentėti darnumas šio principo nepaisant to, kad yra paralelių tarp muitinių ir fiskalis programų, iš esmės trūksta čia realių bendrų taškų tam, kad sujungimas būtų pateisintas. Šios abi programos, prisiminkime, puikiai veikia atskirai. Dabar jeigu pasižiūrėtume į programų turinį, tai Aš be jokios abejonės pasisakau už tai, kad už visas tas priemonės, kurios skatina e, gerosios praktikos pavyzdžių dalymasi. Mes be jokios abejonės e, manome, kad prioritetas yra kova su e, mokestiniu prieglopšiu ieškojimu. Ir tas e, mokestinių prieglopšių ieškojimas turi būti didžiausias mūsų priešas, ypač ekonominės krizės laikotarpiu. Ačiū. Ačiū. Sarpa Pitekaidint iš IMKO komiteto e, yra šioje salėje, taigi jai galbūt leisime pasisakyti, o paskui grįšime prie šešėlinių pranešėjų, kad ji galėtų mums papasakoti, kokia situacija dabar yra IKOM. IMKO, atsiprašau. Ačiū. Kaip žinome, politikai turi eiti kelias pareigas. Aš IMKO komitete buvau neseniai išrinkta vicepirmininką ir IMKO pranešėjas ponas Paldas ar negalėjo atvykti, taigi aš dalyvauju šiame komitete IMKO vardu ir atstovauju IMKO poziciją. Neužtruksiu labai ilgai, kadangi ponas Tolojan jau pristatė visus faktus, jis taip pat minėjo e, apie imko poziciją. E, imko e, taksų direktorius pabrėžė, kaip būtina kovoti su sukčiavimu ir kontrabanda, taip pat supaprastinti ir padaryti veiksmingesniais įvairius tam skirtus veiksmus. Ir aišku, svarbu suartinti mokesčių ir muitų sistemas ir pasinaudoti bendrais ištekliais. Imko nariai sutarė, kad tikslai, šių tikslų pasiekimas labai svarbus, kad vidaus rinka gerai funkcionuotų. Ir norėčiau paminėti tris pagrindinės išvadas, kurias padarė Imko. Pirmiausia, e, e, poveikio įvertinimas susidėjo iš dviejų dalių. Antra, šios dvi atskiros programos buvo, pas, pasirodė labai veiksmingos ir sėkmingos atskirai. Ir todėl nėra labai svarbios priežasties ar pakankamai svarių įrodymų, kad fiskus apjungus į vieną situacija pagerėtų. Nepasirodė, kad tai atneštų kokiu nors ap, apčiuopiamų didelių privalumų, kurie pagrystų komisijos pasiūlymą. Taip pat buvo išsakyti būkštavimai, kad galimas veiksmų dėlsimas mokesčių srityje galėtų neigiamai paveikti muitinės programų įgyvendinimą. Taigi IMKO galėtų išreikš, išsakyti neigiamą nuomonę dėl to, kad šias programas reiktų sujungti į vieną. Ačiū. Dabar pastebėjau, kad ir aš einu dvi pareigas, nes Aldė šešėlinis pranešėjas netvyko, jis man tik paliko raštelį. Ir turbūt kalbėsiu trumpai, pasakydama, kad daktaras Klint prieš, prieštarauja komisijos pasiūlymui integruoti muitinės ir fiskalis programą dėl įvairių priežasčių, dauguma iš kurių jau buvo paminėta. Sąjungos išskirtinė kompetencija muitinės programų srityje ir vidaus rinkos aspektams mokeš, moke, mokesčių sritis, mokesčiai, apmokestinimas e, tuo tarpu yra valstybių narių prerogatyva. Pranešėjas iškėlė klausimą, kuris yra labai aktuolus ir kaip Liemas taip pat pastebėjo, jeigu norime būti tikri, kad tinkamai kovosime su mokesčių vengimu, tuomet reikia užtikrinti tinkas, tinkamas situacijos stebėseną ir taip pat užtikrinti, kad biudžetas būtų paskirstomas tinkamai. Daktaras Klint taip pat nėra įsitikinęs, kad galima sumažinti išlaidas e, apjungiant programas į vieną, kurios iš tikrųjų nelabai suderinamos. Jeigu norim, norima e, karpyti biudžetą, reikia tai daryti atskirai abiejose programose, o nesujungti jas abi į vieną ir tada jas bus dar sunkiau valdyti. Matome, kaip kartais situacijas sudėtinga tampa parlamente, kai vienas parlamentaras turi dalyvauti dviejose posėdžiuose, o ne viename. Taip atsitiko ir svarstant šį klausimą. Tai tikrai nepalengvina darbo. Todėl mes Alde frakcijoje laikomės bendros nuomonės, kad norėtume, jog šios programos išliktų atskiros. Dabar kreipiuosi į sekantį šešėlinį pranešėją Filip. Na, norėčiau iš pradžių pasakyti, kad kai žmonės priversti dalyvauti dviejose posėdžiuose, jie turi pakankamą priežastį nedalyvauti nei, nei viename. Tai galima laikyti, aišku, išteklių ekonomiką, bet aš taip nemanau, nes kai matau e, vertėjus ir darbuotojus, kurie visi čia sėdi tik šešiems, e, šešiems parlamentarams. Pirmininkai įsterpia, kad vertėjai taip pat dirba dėl to, kad viskas yra transliuojama internetu. Na, nemanau, sako kalbėtojas, kad šią, šį įdomų klausimą ir jos varstymus šiuo dienos metu seka labai daug klausytojų. Pasižiūrėsime. Tačiau tai, man atrodo, parodo, kaip galima būtų nukreipti įvairias išlaidas parlamente man atrodo, na, žinodamas liberalų poziciją, aš manau, kad jūs tikrai rūpinatės, kad būtų sutaupytos išlaidos, tokios progos jūs tikrai negalite praleisti. Ir aš sutiksiu su labiau patyrusių žmonių nuomonė. Dabar dėl dalyko esmės. Esu šiek tiek nustebęs dėl to, kad e, mokesčių srityje yra bendras sprendimų prieimimas. Antra, norėčiau panagrinėti, kad kai mes pradedame kalbėti apie bendradarbiavimo tarp finansinių administ... mokesčių administracijų, ar negalėtume pagalvoti apie atitinkamų priemonių sukūrimą, ar negalėtume įpareigoti mokesčio administracijų dalintis pasidalinti informaciją apie mokesčių taisyklę su įmonėmis, nes bent jau Luksemburgo mokesčio administracija taip pat ir Belgijoje paskelbė nu, nu, sprendimus dėl mokesčių, o niekas apie tai nežino. Man atrodo, kad kad svarbiausia šiame parlamente būtų pagalvoti, kaip kovoti su pagrindiniu priešu, tai yra mokesčių vengimu. Ačiū. Thank you, uh, Ivo. Ačiū. Toliau kitas kalbėtojas. Ačiū, pana pirminkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kalbės tą pačią, toj pačią nuotaikoje. Atrodo, kad pasižvalgius aplink kad čia yra e, namai, kuriuose vaidenasi ir aš tiesiog esu patenkintas, kad ponia pirmininkė dar čia su mumis kantriai sėdi. Antra, noriu padėkoti visiems vertėjams dar, kad jie čia sėdi ir puikiai dirba. Ir keletas e, pastabų dėl pono Stolojano pasisakymą pabandysiu susigaudyti savo pastabose. Pirmiausia, sąžininkai sakant, aš bandžiau paieškoti galimų šaltinių programai Fiskus, apie kurios jūs kalbėjote. Aš pabandžiau paieškoti kažkokių dar detalių ir e, aš gana skeptiškai žiūriu į šį projektą. Tai pirma. Antra, Jeigu teisingai suprantu, Fiskus programa turėtų būti kažkas tokio kaip 2013 e, metų muitų programos ir fiskalis programos paveldėtoje, bet abi programos savo viduje yra gana skirtingos ir jas reikėtų traktuoti skirtingai muitų programa yra ir atitinka labiau ES kompetencija, o mokesčiai labiau valstybių narių kompetencija. Todėl tą prasme aš suprasčiau, kodėl ir biudžetai yra proporcingai skirtingi. Du trešdaliai atitenka muitams ir vienas trešdalis mokesčių sryčiai. Atitinkamai pagal kompetencijas. Man atrodo, tai atrodo suprantama. 80 procentų informacinės technologijoms muitų srityje ir 20 procentų mokesčiams. Aš tai suprantu. Patikėsite manim ar ne, aš netgi po jūsų pasisakymo kol kas nesuprantu, kodėl abi programos negali ir toliau išlikti lygiai grečiai, kodėl jos turi būti sujungtos į vieną, kas man atrodo ginčitina. Ir kol kas aš nematau kažkokios didelės naudos. Galbūt kažką galima sutaupyti, kaip girdėjome, tai būtų aišku gerai, tačiau aš nesu įsitikinęs tuo. Taigi, aš tikiuosi su jumis, ponė Solonai, toliau bendradarbiauti ir pamatysime per trumpesnį ir ilgesnį laikotarpį, kas bus toliau. Ačiū. Nikolas Šuntis buvo guė šešėlinės pranešėjai. Jorginai, ar nori ką nors pasakyti? E, Nikolas nuėjo į užsienio reikalų komiteto posėdį, e, kur yra svarbių klausimų dabar svarstama ir aš negaliu už jį pasisakyti. Daugiau nematau, kad kas nors norėtų kalbėti iš esamų narių. Žinau, jau išklausėme komisarą, nes apie tai kalbėjome, kai keitėme su juo nuomonėmis šią savaitę. Taigi, prašom, ponė Stolainai. Pone Balus, galbūt tarybos atstovai galėtų mus painformuoti apie esamą situaciją, jeigu yra toks atstovas. Aš nemanau, kad yra kas nors iš pirmininkaujančios valstybės, o atskiros delegacijos negali prisimti jų rolės. Nėra pirmininkaujančios valstybės, todėl negalime išklausyti jų informacijos. Gerai, pirmiausia, dėkoju už pasisakymus. Aišku, kad čia dar tik tai mums yra darbo pradžia. Aš visiškai sutinku su idėja, kad reikia programų tikslus, e, na, fokusą pakeisti. Komisijos pasiūlymas pabrėžia tai, kad reikia peržiūrėti tikslus ir jos daugiau dėmesio skirti kovai su tarp valstybinių sukčiavimų, mokesčių vengimu ir savo pakeitimuose galbūt turėtume dar sustiprinti šią mintį. Tai yra viena. Taip, aš sutinku. Dėl ko tokia yra biudžeto struktūra? Aišku, kad ji reiškia, kad 80 procentų yra muitų informacinėms technologijoms, o 17 procentų yra mokesčių sryčiai, taip pat informacinėms technologijoms. Tai daugiau mažiau atitinka tai, kas buvo praeitie dėl ko man dar nėra visiškai aišku ir tai reikės dar aptarti su komisija, tai kodėl pagal mano skaičiavimus biudžetas e, muitų stryčiai didėja, o biudžeto dalis mokesčių stryčiai yra praktiškai tokia pati. Šio klausimu dar reikia išgirsti aiškius komisijos argumentus. Pone Baus problema yra ta, ar kalbėsime čia tik apie mokesčių sritį. Mano kolegos iš ekonomikos komiteto turėtų pagalvoti apie tai. Aišku, niekas negali mums e, sutrukdyti galvoti apie muitų sritį toje bendroje programoje, tačiau mano kolegų šiame komitete dėmesys daugiausia turėtų būti skirtas mokesčių sryčiai. Ir palikti kolegoms iš IMKO galimybę pateikti savo įnašą dėl muitų srities. Norėčiau pabrėžti dar vieną aspektą. Iš komisijos pristatymo dėl mokesčių dalies bendroje programoje. Ir jūs aiškiai pasakėte, kad gal panas Lambertas pasakė, kalbėjo apie bendrą sprendimą, nes Parlamentas yra bendro sprendimo stadijoje mokesčių programos atžvilgių, nes ši programa komisijos vertinama kaip priemonė pagerinti bendrosios rinkos veikimą. Todėl ir yra daugiau argumentų dėl subsidiarumo principo laikymosi, todėl komisija turi aišku vaidmenį valdant mokesčių srities programą. Ir tai nėra tai, ką mes esame įpratę mm, svarstyti kad kai yra mokesčių klausimas, tik valstybės narės gali spręsti ir susitarti mokesčių klausimais e, balsuojant vienbalsiai. Dabar kalbame apie programą, kuri yra aiškiai skirta palengvinti mokesčių sistemų ger, geresnį veikimą per didėjantį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir kuriant Europos informacinę sistemą. Programoje labai aiškiai parašyta. Tai yra įžanginės pastabose programos aiškiai pasakyta, kad, kad yra problema, kad vis dar yra problema nes veikia įvairios e, informacinės sistemos įvairios valstybės narėse, jos nėra sudarinimos, todėl yra tendencija e, kurti, e, yra ketinama kurti ar stiprinti tą bendrą informacinę sistemą. Ir kita problema, ponia Baus, komisija taip pat galvoja apie galimybę eksternalizuoti šią pro programą, tai yra sukurti agentūrą, kurie gyvendintų programą. Išvada yra ta, kad tai nebūtų rekomenduojama. Ir vidutinė laikotarpio peržiūros e, vertinimas sako, kad ne tik programos yra gerai vykdomos pagal rezultatus, bet ir pagal valdymą taip pat. Problemų sprendimo prasme taip pat. Dabar turime naują informacinių technologijų agentūrą, kuri yra įkurta Estijoje, kaip, jeigu gerai suprantu. Todėl būtų labai įdomu e, suprasti, kas įvyks, nes ši Europos, naujoji Europos agentūra informacinėms technologijoms ieškos darbo. Jeigu jie ieškos darbo, tai Europos komisija turi apsispręsti, turi naują problemą, apsispręsti, kuri ši informacinių technologijų programos dalis, didžiausia dalis, liks komisijoje, o kokia dalis bus perduota tai naujai sukurta agentūrai, kurie atsakinga už informacinės technologijas. Tik tai šiandien sužinojau apie šios agentūros įkūrimą Estijoje, Ir mes e, pagalvosime ir apie tai. Labai ačiū. Um... Taip. Dėl jūsų klausimo, Teodorai, apie tolesnius mūsų veiksmus. Dabar mes e, svarstame 51 straipsnį, kadangi turime pasiūlymą, kuris e, pasiskirsias 50-50 tarp dviejų komitetų, todėl turime posėdžiauti kartu. Tačiau kalbant apie m, mm, klausimus, kuriems skirsime daugiausia dėmesio, aišku, tai bus pagal mūsų atitinkamų komitetų kompetenciją. Jeigu nepavyks mums su dirbti kartu, tuomet tiesiog bus du atskiri pranešimai, o jeigu pavyks, tuomet balsuosime balsavimo metu dėl visų pakeitimų. Jeigu pateiksime ką nors dėl muitų, tai imko nariai panagrinės ir šį klausimą. Ir tada turės būti bendri kompromisai ir bendri balsavimo sąrašai. Man atrodo, reikia atsižvelgti į e, dviejų atitinkamų komitetų kompetenciją ir stengtis protingai dirbti kartu. Taip pat kaip ir e, sustiprinto bendradarbiavimo procedūros metu. Taigi klausimas yra, ar turėtume pasėdžiauti kartu, ar atsižvelgiant į vieningą vis, abiejų apie e, komitetų poziciją, galėtume dirbti atskirai. Dabar pagal preliminarų planą norėtume iki 25 balandžio aptarti jūsų pranešimą, o paskui nagrinėsime, paskui lauksime pakeitimų iki gegužės 7, iki 30 gegužės balsuosime, o birželio 7 balsuosime jeigu mums pavyks laikytis šio. Atsižvelgiant aišku į, į, į tai, kas galbūt, kaip galbūt klostysis tas procesas, jeigu dirbsime greičiau, galbūt ir greičiau pavyks, o galbūt ir lėčiau dirbsime, reikės pasižiūrėti. Taigi norėčiau padėkoti komiteto nariams už dalyvavimą posėdėje. E, prie kitų klausimų klausimų nėra, taigi reikėtų baigti posėdį, nes man reikia suspėti į lėktuvą į Airiją. Ačiū.